Dear colleagues, dear colleagues. Kolegos. Biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetų vardu noriu pasisveikinti su paskirtuoju komisijos nariu e, biudžeto ir administracijos reikalais, Johannes Han. E, mūsų komitetų klausimį. Taip pat noriu pasisveikinti su e, jūri komiteto nariais, e, kuris dalyvauja čia asocijuoto komiteto teisėmis, bei su jūri komitetų pirmininkė ponė Necinga. Norėčiau priminti Jums, kad pagal komisijos tvirtinimo gairias Parlamentas vertina paskirtuosius komisijos narius, įvertindamas jų e, bendrą kompetenciją, atsidavimą Europos projektui bei uh, e, asmeninę nepriklausomybę. Taip pat e, kom, parlamentas vertina e, jiems paskirtų įgaliojimų srities išmanimą ir komunikavimo įgūdžius. Taip pat noriu priminti Jums, kad paskatasis komisijos narys atsakė raštu jam pateiktus klausimus ir visi atsakymai raštu buvo išdalinti nariams visomis e, oficialiosiomis kalbomis. E, Taip pat noriu priminti, kad Teisės reikalų komitetas nepatikė jokio prieštaravimo dėl šio paskirtojo komisijos nario klausimų surengimo. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, kitie penki metai bus labai svarbus Europai. Nauja daugiametė finansavimo programa įsigalios 2020 pabaigoje bei prasidės sektorinės programos. Mums reikia E, sparčiai pasiekti susitarimo. Privalome tai padaryti naudos gavėjų labui ir visų piliečių labui bendrai, tačiau negalime pamiršti tokio susitarimo kokybės. ES biudžetas patiria spaudimą iš kelių pusių. Yra raginimų mažinti jį dėl breksito, taip pat dėl e, valstybių ekonominės padėties, taip pat E, dėl šiek tiek pasenusios ir dirbtinės e, perspektyvos vertinant valstybių narių e, bendrą, bendrą balansą. Ir tai neleidžia mums sutelkti viso dėmesio į tai, kad reikia investuoti į tą es politiką, kuri užtikrina vertę Europos mastu. Mes tikimės stiprios ir plataus užmojo komisijos, taip pat ryštingo komisijos nario atsakinga už biudžetą tam, kad tar, e, siekiant patvirtinti plataus užmo daugiamečią biudžeto programą būtų atsižvelgta į principingą parlamento poziciją. Taip pat tikimės, kad e, jūs komisijos nariai tepsite sąžiningų tarpininkų tarp parlamento ir tarybos, veiksite neutraliai, skaidriai ir laikysitės e, paskirtų užduočių ir prerogatyvų visų institucijų ir kad darbas vyks abipusio pasitikėjimo aplinkoje. Nebejoju, kad turėsime galimybę visus šiuos aspektus e, aptarti diskusijų metu ir dabar perdodu žodį poniai Holmeier, kuri papasakos, e, kaip vyks diskusijos. Ponios ir ponai, e, gerbiamas paskirtasis komisijos nary, man tenka e, dėkingas vaidmuo pristatyti, kaip vyks diskusijos. Ką tik išgirdome, ko tikimės iš paskirtojo komisijos nario ateityje. O dabar apie tai, kas netrukus vyks. Paskirtasis komisijos narys turės galimybę padaryti žanginį pasisakymą ir jis neturėtų būti ilgesnis nei 15 minučių. Po to e, mūsų posėdžio pabaigoje e, penkios minutės jam bus skirtos baigiamajam pasisakymui. Po žanginio pasisakymo parlamento nariai turės galimybę užduoti 25 klausimus. E, kiekvienam klausimui numatytos penkios minutės. Viena minutė klausimui, ir dvi minutės atsakymui e, paskirtojo komisijos nario. Jeigu būtų papildomas klausimas, tas klausimas neturi uh, trukti ilgiau nei vieną minutę ir vieną minutę numatyta atsakymui. Pirmasis se, septyn, pirmajame septynių klausimų raunde uh, klausimus užduos politinių frakcijų atstovai. Antrasis 18 klausimų raundas paremtas, išskirstytas uh, politinių frakcijų nariams E, neprisijungusių prie frakcijų neprisijungę prie frakcijų nariai taip pat turės galimybę užduoti klausimą laikantis DHONT tvarkos. Noriu priminti, kad ver, oficialus vertimas vyksta 23 kalba, 3 kalbas ir visi kalbėtojai gali kalbėti gimtosiomis kalbomis. Taip pat noriu priminti visiems, kad e, jūsų pasisakymus vertėjai vers ir prašome jūsų nekalbėti per nelik greitai. Taip visada nutinka, kai per vieną minutę e, kolegos bando užduoti visus klausimus ir vertėjai nespėja visko išversti. Todėl prašau jūsų to nepamiršti, kai kalbate, kad vertėjai turėtų šansą jūs išversti. Nes jei kalbate labai greitai, taip pat nepamirškite, kad jūsų galima klausytis ir internete, nes posėdis transliuojamas gyvai, taigi visi, kurie jūsų klausosi, turėtų jūs suprasti. Pristačiau visus techninius mūsų e, posėdžio aspektus ir norėčiau dabar suteikti žodį ponui Hanai. Madam Čia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, gerbimiai e, parlamento nariai, ponios ir ponai. E, nesakyčiau, kad e, grįžtų į namus, bet tikrai jaučiuosi privilegijuotas trečią kartą, kai paskirtasis komisaras sugrįžti čia. Ir prisimenu pirmą savo kartą, tarsi tai būtų buvę uh, vakar. Nuo to prasidėjo labai vaistingas bendradarbiavimas su Europos parlamentu, paremtas pasitikėjimu, tarpusavio pagarba. Na ir jeigu būsiu patvirtintas, tai e, lauksiu galimybės pratesti e, bendradarbiavimą su parlamentu e, to, toje pačioje dvasioje. Ir ypač su čia atstovaujamais komitetais. Šį kartą aš pretenduoju tapti komisijos nariu atsakingu už biudžetą ir administravimą. Aš puikiai uh, suvokiu, kaip svarbu yra tinkamai panaudoti mūsų finansinius išteklius ir mūsų žmonių talentą, kad galėtume įgyvendinti savo pažadus piliečiams. E, Šią prasme aš, aš esu įsipareigojęs e, įgyvendinti praktikoje tą viziją, kurią išdėstė išrinktoji komisijos pirmininkė. E, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai. E, Dabar neįveikiai pasaulyje reikalauja, kad ES ne tik tai veiktų e, atkakliai ir pasitikėdamas savimi, bet taip pat, kad paimtų savo likimą į savo rankas. Todėl mums reikia geopolitinės komisijos, kuri užimtų lyderio poziciją E, ir e, sumažintų socialinį, ekonominį atsilikimą Europoje ir susidorotų su mūsų laukiančiais iššūkiais. Man biudžetas yra politika e, paversta skaičiais. Tai leidžia mums įveikti mūsų prioritetus E, ir e, biudžetas, ir priemonė užtikrinti, kad Europa išliks demokratiška, taiki, klestinti ir konkurencinga. E, biudžetas taip pat išreiškia Europos solidarumą. Jis panaudojamas tada, kada efektyviau yra leisti pinigus ES lygmenių, o ne valstybėse narėse. Tokiu mm, būdu jis remiasi subsidiarumu principu ir atneša europinę pridedamąją vertę. E, aš esu, e, aš tikrai žinau, kad e, įgyveninti ambicingas politinės gairės, kurias nubrėžė išrinktoji pirmininkė Brexito ir sunkių dėrybų dėl DFP kontekste nebus lengva. Tačiau aš galiu pažadėti Jums, kad padarysiu viską, kad prisidėčiau prie savalaikio susitarimo dėl e, finansinės sąrangos, kuri atitinka savo pos, e, paskirtį. Taigi būtina toliau tęsti dėrybas, daryti tai sparčiai ir užsispyrusiai. E, jūs galite manim pasikliauti, kad aš stipriai argumentuosi, argumentuosiu, jog mums nega, negali būti reikalingas mažesnis biudžetas už tą, kurį yra uh, pasiūliusi komisija. Šią prasme komisijos DFP pasiūlymai lieka svarbia, svarbių pagrindų siekiant susitarimo ir naujos iniciatyvos, kurias e, pareiškė išrinktoji pirmininkė, gali būti įgyvendintos remiantis būtent šiuo susitarimu. Tai reiškia, kad dėrybose e, reikės e, akcentuoti tam tikrus elementus ir tikslinės korekcijas ten, kur jų reikia. E, noriu padėkoti čia Europos parlamentui už jo poziciją, e, e, paremant ambicingą ES biudžetą. Kaip konkretų pavyzdį galiu pasakyti, kad man prioritetas dėrybose bus įtraukti naują teisingo pereimo fondą. Klimato kaitą sprendžiantys pokyčiai taip pat E, reikš, kad mes atspindime e, beprecedentinės transformacijas mūsų e, gyvenime. Todėl mes turime integruoti socialinius ir ekonominius aspektus žaliosiuose pokyčiuose nuo pat pradžios. ES biudžetas jau yra instrumentas užtikrinantis žalį į perėjimą. 25 procentai e, išlaidų e, kitame DFP yra numatyti klimato, su klimato kaita susisims veiksmams, o tai 25 procentų padidinimas. ES biudžetas taip pat e, yra labai svarbus šaltinis užtikrinantis investicijas nukreiptas į ateitį. Tai yra svarbu visai Europai. Ypač kai kalbame apie skaitmeninimą, inovacijas, mokslo tyrimus ir e, E, švietimą. E, vis tik tai reikia pasakyti, kad ES e, biudžetą negalima suprasti kaip izoliuotą dalyką. Koks be būtų biudžetas, 1,1 ar 1,3 procentai nuo BNP, jo vis tiek nepakaks finansuoti visus ES E, poreikius ir projektus. Taigi į jį reikėtų žiūrėti kaip į svarbų katalizatorių, pritraukiant viešasias ir privačias e, investicijas, nukreipiant jas e, į ES politinė, politinius prioritetus. Tik tai apsibrėžiant prioritetus mes sugebėsime generuoti investicijas, kurios atlieps e, Europos piliečių lūkesčius. E, taip pat e, galima pasakyti apie pajamų pusę, kalbant apie biudžetą. Jis taip pat turi atliepti ES politinius prioritetus. Suderinus Europos parlamentu, aš esu įsitikinęs, kad mes galėsime susitarti dėl pajamų pusės per DFP dėrybose. Europos parlamentas aiškiai yra pasakęs, kad nuo savų išteklių reforma ir e, pajamų diversifikacija e, yra svarbi sąlyga e, parlamentui pritarti dėl busimosios finansinės sąrangos. Patikimas finansų valdymas ir kova su netinkamu lėšų panaudojimu taip pat turi būti užtikrinta e, nu, laikantis aukščiausių standartų. Tuo pat metu mes turime išlaikyti proporcingumo ir ekonomiškumo principus. Olafas e, e, sąjungos lygių yra e, stipri, nepriklausoma ir gerbiama institucija, kurios tikslas yra ginti ES finansinius interesus. Man yra ypatingai svarbu sukurti teisės viršenybės mechanizmą, kuris užtikrintų ES biudžeto apsaugą tais atvejais, kaip pažeidžiami e, e, valstybių narių e, bendrieji interesai ar jų tarpė atsiranda trūkumų. Stiprinsime sąsają tarp ES finansavimo ir pagarbos teisės viršinybei. Kalbant apie interesų konfliktą, aš e, laikysiu prioritetu e, imtis plačių ir koordinuotų komisijos veiksmų. Šią linkmę 2018 m. finansinis e, reglamentas įvedė sustiprintas taisyklės šioje srityje. Aš skirsiu pakankamus išteklius koordinavimui kad e, galima būtų e, tirti e, interesų konflikto atvejus. Kaip komisaras aš būsiu atsakingas taip pat ir už biudžeto įplaukų valdymą, tame tarpe kalbant apie valstybių narių nuosavus išteklius aš e, ir toliau e, laikysiuosi e, nulinės tolerancijos pažeidimų atveju šioje srityje. Kad mano misija būtų sėkminga, mums yra svarbu užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą ir konstruktyvų dialogą su jumis. Uh, Aš pasiryžęs e, šį dialogą tęsti su jūsų komitetais, frakcijomis ir atskirais nariais. E, aš padarysiu viską, kad e, būčiau atviras, sąžiningas ir bešališkas tarpininkas tarp dviejų biudžeto, už biudžetą atsakingų institucijų. Aš esu pasiryžęs patobulinti sąsajas tarp išlaidų programų vykdymo ir biudžeto planavimo, įgyvenimo ir ataskaitų teikimo. Aš taip pat sutinku, kad e, biudžeto sąranga turėtų būti orientuota į e, politikos rytis ir e, kad būtų galima reikalui esant daryti korekcijas programuose. Komisijos pasiūlymas dėl bendrųjų nuostatų reglamento taip pat sustiprina e, skaidrumo ir komunikacijos reikalavimus. E, mes atsižvelgėme jūsų rekomendacijas e, patobulinti ir susisteminti komisijos ataskaitų teikimą. Mes konkrečiai atsižvelgsime į tai rengdami mūsų kasmetinės veiklos ataskaitas, kurias rengia atskiri e, generaliniai direktoratai. E, komisijos personalas e, visada bus pirmose linijose, kai kalbama apie šimtosios pirmininkės prioritetų įgyvenimą per artimiausius penkis metus. Jeigu norime pereiti prie sveikos planetos ir e, naujo skaitminio pasaulio, mums reikia modernizuoti mūsų socialinės rinkos ekonomiką, ir užtikrinti savo pasaulinį lyderiavimą. E, aš norėčiau čia paminėti keletą e, tos vizijos elementų. E, kalbant apie personalą, visų pirma reikėtų atsižvelgti į tai, kad priimant tarnautojus į komisiją reikia laikytis geografinio principo. Dabar e, personalas iš e, valstybių narių, kurios įstojo prieš 2004 metus, yra nepakankamai atstovaujamas tarp žemesnio lygio administratorių. Aš e, darysiu viską, kad tą tendenciją sustabdyčiau. Kitas e, e, svarbus dalykas, kurį galbūt nepakankamai atspindėjau savo atsakymuose raštu, yra lyčių lygybė. E, E, lyčių lygybė man visada buvo svarbus dalykas, e, būdamas e, mokslo ir mokslo tyrimų ministru savo šalyje. Aš įvedžiau privalomas kvotas universitetų komitetuose, o kaip komisijos narys atsakingas už už kaiminystės politiką aš e, stengiausi, kad mano departamentas rodytų pavyzdį šitoje srityje. Aš e, tikiu, kad skaidrumas, e, sažningumas, atskaitomybė, profesionalizmas ir pasišventimas turi išlikti pagrindiniai mūsų administracijos principais. Aš esu taip pat pasiryžęs e, siekti skaitmeninės komisijos transformacijos, atsigrėžiant į vartotojus ir e, pasiremiant informaciją. Aš norėčiau, kad komisija čia rodytų pavyzdį, e, dirbant e, draugės Europos e, Sąjungos valstybėmis narėmis ir uh, viešai sektorių pertvarkant, kad jis būtų pasirengęs skaitmininiam amžiui. Pagaliau aš norėčiau užtikrinti, kad Europos komisija turėtų tinkamas priemonės ir pajėgumus pasiekti skaitminę transformaciją. Pabaigai noriu pasakyti, kad nekantrai lauksiu galimybės dirbti draugės su jumis, kaip komisijos narys, atsakingas už biudžetą ir administravimą siekiant įgyvendinti mūsų ambicingą politinę darbo tarkę. Lauksiu jūsų diskusijų ir klausimų. Dėkoju, ponė Hanai. Dėkoju ir už tai, kad laikytės jums skirto kalbėjimo laiko. Beje, kreipiuosi ir kitus kalbėtojus ir paprašysiu elgtis taip pat. Pirmas pasisakym raundas. Pirmiausia, Jose Manuel Fernandes pasakys apie, apie frakcijos vardu. Prašau, dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Norėčiau pirmiausia padėkoti ponui Hanui už įžangą. Ji parodė, kokios plačios patirties jau turite, kokia plati jūsų kompetencijos rytis, taip pat e, įsivaizduojame dabar jūsų ambicijų lygį ir taip atitinka ir parlamento lūkesčius. 2018 m. lapkričio mėnesį parlamentas didelę daugumą patvirtino dėrybinius įgaliojimus dėl dėryboms dėl daugiametės finansinės programos. Tuo metu mes, parlamentas, jau buvome pasirengę ir dabar tebe laukime tik tais e, tarybos. Numatyta suma yra 1,3 procentai BVP. Na, ir tai atitinka principai iš apačios į viršų. Na, ir taip galėsime užtikrinti, kad skirtingos politikos kryptis papildys viena kitą, kaip kad, pavyzdžiui, žuvininkystės ir sanglaudos politika. Taip pat numatytas finansavimas Erasmus programai, aplinkosauginiams programams, MVI, moksliniams tyrimams. Taigi, būtent viską apjungus mes ir prieėmė prie 1,3 procentų bendro nacionalinio produktų. Ar pritarėte tam principui iš apačios viršų ir kaip yra su naujais prioritetais? Nes jeigu bus nustatyti nauji prioritetai, reikės ir naujų finansavimo šaltinių. Prašome įsijungti mikrofoną. Na, pirmiausia, norėčiau padėkoti ankstesniai vyriausybei už labai ambicingą, realistišką, į ateitį orientuotą pasiūlymą. Na, sutinku, kad pirmiausia reikia pasirinkti principą iš apačios į viršų tam, kad nustatytume, kokie yra poreikiai. Tačiau jeigu vis dėlto renktume gairias pagal principą iš viršaus į apačią, tai tai taip pat leistų nubrėžti kryptį. Idealiame pasaulyje abu principai turėtų papildyti vienas kitą, tarsi statant tunelį, pradedi iškasti iš skirtingų galų ir susitinki per vidurį. Na, panašiai jau buvo nutikę prieš 6-7 metus. Savo laiku aš reformavau Europos sanglodos politiką ir taikiau principą iš apačios į viršų, sutinkamai su Europa 2020 strategija, bet kita vertus taikiau ir principą iš viršaus į apačią, nustatant konkrečias uh, programas, kas leistų nustatyti intervencijos sritis. Ir beje, tuo metu pirmą sykį nustačiau minimalų e, lėšų kiekį, kuris turėtų būti skirimas energijos gamybai iš atsinaujančių šaltinių, atsinaujantiems energijos šaltiniams, energijos veiksmungumai. Ir aš manau, kad tai yra tinkamas metodas. Tai yra, kai pirmą nustatai poreikio, po to jau dėrėsi. Aš manau, kad toks modelis įtikins ir mūsų valstybės narės, ypač tas, kurios kiek spiriojas ir yra skeptiškai nusiteikusios. Taigi kartu su kolegomis e, susitelksime į tai, kad įtikinume tas valstybės narės, kurios pernelik laikosi įsikibusios 1,1 procento mm, BNP. Papildomas klausimas. Na, daugiametiniai finansiniai programai bus e, pritarta tik tais tuomet, jeigu bus sutarta dėl nuosavų lėšų. Tikimės, kad komisija įtikins valstybės narės. Taigi, kokius naujus nuosavų lėšų šaltinius įsivaizduoja komisija ir jūs kaip paskirtasis komisaras? Na, kaip žinia, yra labai konkrečių minčių E, kaip kad pavyzdžiui plastiko mokestis, o taip pat ir um, prekybos e, apivartiniais taršais šios leidimais išplėtimas. Na, toliau kalbėsiu angliškai. O taip pat um, ETS akcionų išplėtimas, LTP išplėtimas. Taigi tai yra labai konkretus pasiūlymai, kurie leistų pasiekti greitų rezultatų. Uh, na, galima įsivaizduoti ir kitus nuo savų lėšų šaltinius. Na, šiuo metu gal dar nelistiška tikėtis, kad bus pasiektas dėl jų sutarimas, tačiau esu nusteikęs labai optimistiškai ir labai tikiuosi, kad ir šis klausimas padės um, paskatinti, ieškoti kitus nuo savų išteklių šaltinius. Turime tai sustelkti, ypač tam, kad galėtume uh, um, taikyti iniciatyvas skirtas kovai su klimato kaita? Antras klausimas. Pone Aider Gaziebal Rubiel, SND frakcijos vardu, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, paskirtasis komisarė, jūs minėjote, kad turite plačios patirties darbe komisijoje, tačiau vis dėlto dabar uh, gal nedėtingesnis portfelis ar sudėtingesnis portfelis jums tenka, nes visi duoda pažadų, tačiau niekas negalvoja apie tai, kaip finansuoti juos. Ir čia bus jau jūsų uh, prerogatyva. Jūs e, minėjote savo um, misijos rašte daugybę įvairių įsipareigojimų, pavyzdžiui, Erasmo um, programa, Eras, jaunimo garantija ir taip toliau. Tačiau Tai nebuvo nei vienas iš komisijos pirminių pasiūlymų. Na ir tai nėra vien tik tais e, išrinktosios komisarės e, pasiūlymai, nes daugelis paskirtų komisarų jau prisimė įsipareigojimą. Ir aš manau, kad yra atotrukis tarp įsipareigojimų ir konkrečių pažadų kitam biudžetui. Taigi, ar nemanote, kad komisija turėjo pateikti naują pasiūlymą, kuris būtų pritaikytas ir rodytų, kad už pasiūlymus pažadų slypi konkretus finansavimo ketinimai. Nes kai kalbame apie uh, biudžeto tikslinimą, paprastai turime galvoje uh, finansavimo mažinimas, nes uh, jūs, kai sakėte, nauji prioritetai, naujos lėšos, tai kaip ketinate tai užtikrinti praktiškai? Na, sakyčiau, dabartinės komisijos pasiūlymas yra geras pamatas. Tvirtas pamatas, kurį dedant buvo vadovavimėsi principų iš apačios į viršų. Esu labai dėkingas parlamentui už ambicingą pasiūlymą įdėlėme pasaulyje. Na, sustartume kažkur ties viduriu, tam, kad galėtume iš tiesų įgyvendinti uh, tuos dalykus, kuriuos ir busimoji komisija pasirinko kaip prioritetus. Esu įsitikinęs, kad e, Atitinkamai pakeitus dabartinį daugiametį, daugiametį finansinę programą ir biudžetą, viską ir galėsime finansuoti. Nors, aišku, Manau, kad e, diskusijose su mes esame vienoje pusėje, nes iš tikrųjų ir daugelis valstybių narių taryboje yra mūsų pusėje. Sutinkama, kad reikalingas finansavimas, reikalingas lėšas. Um, jūs paminėjote ir Just Transition, tik perimo fondą, ir jis bus finansuojamas iš biudžeto, atitinkamai jį pakeitus, o taip pat ir investicijų planas į tvarę Europą, taip pat įmanoma tai finansuoti. Taigi yra daug sričių, kurias bus įmanoma įgyvendinti su sąlyga, kad bus nusistatomi griežti aiškus prioritetai. Taigi, nustatant prioritetus, turėtume viską itin tiksliai apibriežti ir jau tuomet bus viską įmanoma ir įgyvendinti. O aišku, ir nustatant rodiklius, um, indikatorius, taip pat reikėtų viską labai tiksliai apibrėžti tam, kad būtų užtikrinta, jog, pavyzdžiui, klimato kaitos uh, priemonės uh, iš tikrųjų būtų gyvendintos taip, kaip buvo numatyta. Papildomas klausimas. Sí, muchas gracias. Dėkoju. Problema yra štai kokia, jeigu nusistatysime prioritetus, o ir aš įsivaizduoju, kad visi komisarai ir visos valstybės narės nusistatys prioritetus, tai po to uh, E, nebus įmanoma visko įgyvendinti. Tai aišku yra iššūkis. Na ir tikėkime, kad darybos bus geros. Dar norėčiau pasidomėti dėl darnaus vystimosi e, tikslų ir lyties aspektų. Ar galite įsivaizduoti kažkokią metodologiją, aiškius rodiklius, kurie leistų įvertinti, ar um, daugiametinė finansinė programa iš tikrųjų leidžia įgyvendinti nusibrieštus e, daugia <clears throat> tvarnaus vystimasi tikslus, o taip pat ir užtikrinti lyčių lygybės įtraukimą, kaip tai siūlo ir išrinktoji komisijos pirmininkė. Na, jau dabar noriu pažadėti, kad apsilankysiu visose sostinėse ir labiausiai, pirmiausiai vyksiu į tas sostinės, kurios e, pasisako už mažesnį biudžetą, tam, kad aiškiai išaiškinčiau, kas reikalinga, tam, kad susisiekčiau su visuomenė ir raščiau sąjungininkų. Na, taip, yra labai kietos linijos besilaikančių valstybių narių, tačiau atrodo net ir tos yra pasirengusios judėti, jeigu, pažiūrėjau, klimato kaitai, sienų apsaugai bus skiriamas papildomas finansavimas, o dėl lyčių aspekto, tai aišku, viskas priklauso nuo politinės sąrangos. Na ir sutinkamai su tuo mes turime rezultatų sistemą, į kurią reikia traukti ir lyčių aspektą. Pavyzdžiui, e, mokslinio tyrimų Erasmo programos rytyje reikia nusistatyti atitinkamus uh, tikslus ir aspektus. Na ir tarkim, jeigu per vidurio ir trumpo laikotarpio peržiūra bus nustatyta klaidų, reikės atitinkamai viską keisti toliau. Valerija Jerinių, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Hanas čia norėčiau akcentuoti parlamento esminį klausimą, e, kuris buvo iškeltas, tai susijęs su nuosavaisiais ištekliais. Komisija pateikė įvairių e, galimų e, nuosavųjų išteklių šaltinių, pavyzdžiui, CO2 mokestis arba mokestis už plastiką. Ursula von der Leyen pasiūlė patvirtinti pasienio CO2 mokestį parlamentas e, pasisako už ekologiškas priemonės nuo 2018 taryboje vyksta e, menkos diskusijos arba visai nesvarstomi šį klausimai. Parlamentas yra nusprendęs kitą daugiametę finansavimo programą susijęti su naujų, nauja nuosavųjų išteklių e, sistema. Reikia e, pajudėti iš aklavėtės čia ir norėčiau tikslaus atsakymo kurios valstybės priešinasi e, progresui link žalių ekologiškų išteklių. Taip pat, ką reiktų daryti, kad tas valstybės įtikintume ir ar būsite pasirengęs daryti spaudimą tarybai, kad e, būtų apsvarstytas ir išspręstas šis esminės svarbos Europos ateičiai klausimas. Also, um... Na, kaip jau minėjau savo įžangoje, ar veikiau atsakant į pirmąjį klausimą, tai jau minėjau, iš tiesų egzistuoja naujų pasiūlymų dėl naujų nuosavų išteklių šaltinių, tai jau minėta ir politinėse diskusijose. Na, pirmiausia, tai būtų plastikinių maišelių rinkliava ar mokestis, iš esmės dėl to jau sutarima. Viena šalis dar kiek dviejoja, Lenkija jeigu neklystu, bet tikriausiai įveiksime šią problemėlę. Kitas dalykas, tai e, didesnė dalis jau egzistuoja čiuose ATLPS aukcionuose. Ir čia jau diskusijos yra gerokai pasistumėjusios į priekį. Na ir dar yra viena labai konkreti idėja. Tai yra išplėsti ATLPS E, sistemą į kitas rytis, kaip kad pavyzdžiui aviaciją ir jūrų transportą. Taigi, pagal mano turimą informaciją, kaip ir labai atvirai žvelgiama į šią mintį. Kitaip yra su CCTP m, mm, pelno mokesčio bazės siūlymais. Tarkim, mintis būtų apmokestinti tarptautinių uh, koncernų pelną. Ir iš esmės į šią mintį kai kurios valstybės narės žiūri labai skeptiškai. Na ir veikiausiai ateityje reikės pateikti atitinkamai naują pasiūlymą. Na, o kaip uh, E, siūlė ir išrinktoji komisijos pirmininkė von der Leyen e, tarp valstybinį CO2 mokestį. Tai dar reikės konkrečiai pagalvoti, kaip viskas turėtų atrodyti praktiškai. Nu, o apibendrinant galiu pasakyti, kad konkrečiausias mintis, kuris galima įgyventinti, tai yra plastikinių e, maišelių ar plastiko apmokestimas ir visa su apivartiniais taršos leidimais susijusi sistema. Ačiū. Atleiskite, bet jūs neatsakėte į mano klausimus, ponė Han. Jūs minėjote Lenkiją. Puiku. Be abejonės ir kitos valstybės stabdo šių klausimų nagrinėjimą. Svarbu nušviesti, kokia yra situacija šiuo klausimu. Noriu priminti, kad savo įžanginėme pareiškime minėjote, kad parlamentas nusteikęs ryštingai ir mes nepritarsime daugiametės finansavimo programos, nors jeigu nebus sustatę dėl nuosavųjų išteklių. Jeigu tas klausimas įstriktų, e, tai reikštų, kad programų finansavimas būtų finansuojamas laikinų pagrindų. E, mes raštu uždavėme jums tą klausimą, bet jūsų atsakymai neįtikinantis. Noriu paklausyti štai ko, ar galite šiandien patikinti mus, kad e, jūs pateiksite planą, kaip pratesti e, programų finansavimą. Aš nekalbu apie sutarčių 312 straipsnio ketvirtą dalį. Reikia padaryti viską, kad programos būtų, finansavimas programų būtų patvirtintas laiku ir ypač nepamiršti naudos gavėjų. Dar sėki, tam, kad neliktų nesusipratimų. Aš esu jūsų pusėje ir netgi labai proaktyviai elgsiuos dėl naujų nuosavųjų išteklių šaltinių. Na ir jeigu tai būtų įmanoma įgyvendinti, tai komisija pasirūpins, kad e, nuo dabartinių 27-28 procentų dalies biudžete nuo savųjų išteklių dalis ateityje išauktų iki 35 procentų. O jūsų antras klausimas yra itin svarbus? Pažvė... Na, žiūrėkit. Mes turėtume susitelkti į tai, jog bendrai būtų įgyvendinama daugiama metė finansinė programa ir, aišku, pirmiausia, dėl jos turėtų būti susidurima. O jūsų minėtos e, nenumatytų situacijų priemonės, tai savotiškai paskutinis variantas tam atveju, jeigu per tinkamą laikotarpį nepavyktų susidėrėti. Aš asmeniškai dėsiu visas pastangas tam, kad per tinkamą laikotarpį, bent jau iki žiemos, būtų pasiektas rezultatas. Nemanau, kad tinkama jau dabar jau kalbėti apie planą B ir itin susitelkti į laiko aspektą, nes tai faktiškai pašalins spaudimą iš dėrybų. Ir nepamirškite, kad jeigu mes pateiksime pasiūlymą dėl uh, nenumatytų situacijų priemonės, tai atvesime į tokią situaciją, kai taryba ir parlamentas turės iš naujo pateikti savo pozicijas, o tai nukreips dėmesį nuo pagrindinio tikslo. Tai yra suderinti ir patvirtinti daugiametę finansinę programą. Ir tai reikštų, kad visi mūsų tikslai, tai yra nuveikti daugiau sienų apsaugos rytyje, kovos su klimatu srityje bus atidedami bent jau metams. Todėl norėčiau paraginti pirmiausia susitelkti į tai, kad būtų suderėta ir patvirtina daugiametė finansinė programa, o tas nenumatytas priemonės, nenumatytai situacijai palikim kaip patį patį paskutinį variantą. Rasmus. Ačiū. Toliau. Žaliųjų frakcijos vardu e, Rasmus Andersen. Gerbiamas ponė Hanai, Na, žmonės sukelia klimato kaitą, miršta, nyksta e, rūšis, taigi tai yra didžiausias mūsų dienų iššūkis. Turime dėti daugiau pastangų tam, kad sustabdytume klimato kaitą. Mes žaliai manome, kad to pasieksime tik tai taip, jeigu pakeisime mūsų finansavimo sistemą, viešuosius biudžetus, nepakanka apsiriboti vien tik nuosavą politiką, reikia papildomų veiksmų, papildomų pasiūlymų. Todėl noriu konkrečiai pasidomėti, kokiu turite pasiūlymų, kad tai atsispindėtų ir daugiametėje finansinėje programoje ir ar esate pasirengę e, peržengti jau sudėrėtą 25 procentų ribą iš biudžeto kovai su klimato kaita, nes to nepakanka. Ar esate pasirengę iškelti reikalavimą sukurti ES gamtos apsaugos fondą, kuris leistų kovoti su rūšių nikimu. So, um... Savo dabartinėme pasiūlyme, dabartinė komisija jau įtraukė siūlymą padidinti iki 25 procentų biudžeto finansavimą išlaidoms e, susijusiams su klimato kaita. Taigi, lyginant su dabartinė finansa, daugiametė finansinė programa, šis finansavimas padidintas 25 procentais, tai ambicinga, tačiau sutinku su jumis dėl to, kad toli gražu tai nepakanka, to nepakanka ir tikrai reikės ateitie didinti šį finansavimą. Tačiau svarbiausia, kad tie 25 procentai būtų įtraukti į atskiras programas. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje numatyta 14 procentų visų žemės ūkio politikai skrimų lėšų skirti e, klimato kaitai, regioninį fondą 30 procentų, 35 procentai mokslinio tyrimų fondą, regioninis bendradarbiavimas 25 e, procentai, e, sanglodos politika 37 procentai, Europos infrastruktūros tinklų priemonė 60 procentų. Taigi tai jau numatyta, o dabar būtina sudaryti konkrečias programas ir numatyti arba per tiesioginį valdymą, arba per bendrą valdymą, numatyti atitinkamą finansavimo dalį kovai su klimato kaita. Na ir tikrai per ateinančius mėnesius dirbsime ties šiais klausimais tam, kad jau vėliau būtų tvirtinami sektoriniai reglamentai, kuriais remintis bus rengiamas programavimas ir aš kaip už regionus atsakingas komisaras uh, Uh, Buvau susidūręs su situacija, kai buvo telikę tik 14 dienų iki numatyto termino ir galiausiai buvo sudaryta daugiametė finansinė programa, buvo um, tvirtinimi pasiūlymai. Tikrai nesinorėtų, kad tai kartotusi, nes juk tikslas yra įgyvendinti ambicingus tikslus. Na, o šiaip, e, koks turėtų būti klimato kaitos finansavimas dalyje, tai parodys būsimos diskusijos. Aš pasisakau už labai griežtą programavimą, prioritetų nustatymą, nu, o jeigu tai nepasitvirtins ir dauguma uh, nuspręs, kad reikės uh, e, tai, kom, tai sumųjų priemonių, tai aš būsiu pirmasis, kuris su tuo sutiks. Dėkoju. Na, nemanau, kad jūs konkrečiai atsakėte mano klausimą, bet vis dėlto išsakėte svarbių dalykų. Na, o be investicijų klausimų lygiai taip pat svarbu pagalvoti, kaip jau dabar panaudojame e, mūsų lėšas ir ar mūsų biudžetas jau yra palankus klimato kaitai ar ne ir ką reikėtų padaryti, kad taip nutiktų. Ir aišku, šiame kontekste reikėtų kalbėti ir apie iškastinį kūrą, kurio gavybą Mm, na ir daugelis įmonių pasitraukė iš, iš projektų, kur, per, kuriems naudojamas iškasnis kuras, bet yra ir naujoviškų projektų, pavyzdžiui, vis dėlto Eurocall, Europos e, anglės pramonės lobistinė organizacija gauna europinį finansavimą. Taigi gal reikėtų uh, E, atskiros biudžeto programos, kuri užtikrintų, kad iš europinių lėšų nebebus skatinama anglies gavyba. Taip, tai ir yra to vadinamo Just Transition fondo mintis. Mintis yra tokia, kad yra regionai, kuriuose yra didelis CO2 išmetimas, todėl kad e, energijos gavybai yra naudojama anglis. Ir mes turėtume padėti šiems regionams atsisakyti anglies kaip energijos šaltinio ir perėti prie kitų energijos šaltinių ar prie kitos ekonominės veiklos rušių. Ir tai reiškia, kad reikia skirti finansavimą ir iš Europos socialinio fondo. Pavyzdžiui, tokių įmonių darbuotojų apmokymui, jų kvalifikacijos keitimui arba tarkim, jeigu yra vietovių, kur yra tokios jėgainės ar yra uh, anglės kasyklos, tai labai svarbu, kad tokių jėgainių ar kasyklų darbuotojai būtų mokomi ir galėtų keisti kvalifikaciją. Tam ir bus panaudomas lėšos iš Just Transition fondo. Uh, bet aš manau, kad jau per konkretų programavimą nusistatysime veiklos tikslus ir tuomet taip galėsime gyveninti šį prioritetą. Tačiau sutinku, kad su jumis dėl to, kad reikėtų nutraukti, nutraukti finansavimą paskatas tokiems regionams, su jumis sutinku. Okay. Um, Joachim Kus, ID. Žodis Joachim Kus, ID frakcija. Aš čia dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš kalbėsiu vokiškai, ponė Hanai. Ne, nenoriu iš jūsų daugiau pinigų, priešingai. Man, mane neramina kitas dalykas. Aš dabar e, e, biudžeto kontrolės ir biudžeto kontrolės komitete vis uh, konstatuodavau, jog labai prastas bendradarbiavimas tarp, tarp parlamento ir tarybos. Ir pavyzdžiui, 121 darbo tvarkos taisyklių straipslyje numatytas biudžeto vykdymo, pat, vykdymo patvirtinimas ir parlamentas jau devynis metus to atsisako padaryti. Taigi norėčiau pasidomėti, kokių priemonių imsitės tam, kad e, pagerintumėte šį tikrai prastą bendradarbiavimą tarp parlamento ir tarybos tam, kad ateityje būtų užtikrintas biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Dėkuoju. Sprechen Sie die Beschleunigung des Entlastungs. Jūs kalbate apie biudžeto e, vykdymo patvirtimo procedūros paspartinimą. Ne, jau devini metai nepatvirtinamas biudžet, tarybos biudžeto įvykdymas. Galiu perskaiti atitinkamą šį straipsnį. Čia numatyta, kad atitinkamas parlamento sprendimas liečia sąskaitas dėl visų sąjungos įplaukų ir išlaidų. Sąjunga apima visas institucijas, tokia ir yra mintis. Tai reiškia, reikia patvirtinti ir, biudžet, ir tarybos biudžeto įvykdymą, o taryba atsisako bendradarbiauti. Na, e, mane čia užklupot, gal nelabai esu susipažinęs su šio klausimu, dar reikės įsigilinti. Na, aš vis visuomet daug dėmesio skiriau ypač komisijos biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Ir turiu pasakyti, kad e, tendencijos tikrai nuteikia optimistiškai, viskas pagerėjo, tuo galime ir didžiuotis. Na, juolab, kad tai yra a, e, biudžeto kontrolės komiteto įdirbio rezultatas, o kai dėl tarybos, a, tai kadangi esu atsakingas už visą biudžetą, tai nesi, nedvėjodamas leistusi į diskusiją su taryba tam, kad šitą situaciją būtų išspręsta. Yes, short, uh, When... Turite galimybę, turiu galimybę trumpam klausimui. Uh, the... Hanai, prieš tai minėjote, jog norite užtikrinti, kad komisijos baltoji liemenė ir išliktų balta ir sakėte, kad duosite gerą pavyzdį asmeniškai. Uh, Todėl man labai svarbu štai kas. Tikrai reikėtų tai pažiūrėti rimtai ir norėčiau pasidomėti, kaip užtikrinti, kad išliktų ta balta lėmenė balta, jeigu mano minėta situacija tęsis ir toliau. Ir jūs negalėsite teikti, e, kad esate uh, mokesčių mokėtojų advokatas, jeigu mes nesilaikysime mūsų pačių patvirtintų teisės aktų. Tai man labai svarbu buvo. Dėkuoju. Jetzt. Also, point taken, ich werde. Taip, atsižvelgsiu tai, ką sakėte. Įsigilinsiu į šį klausimą. Na, ir beje, Parlamentas čia turi prerogatyvą ir kai kalba eina apie šios klausimus, svarbu, kad būtų užtikrintas viešas palaikymas, būtų atkreiptas e, dėmesys į tokią netvarką, nes tikrai uh, mokesčių mokėtojų tai nedžiugina. Ir tikrai padarysiu viską tam, kad būtų kiek įmanoma greičiau rastas sprendimas. Džončia. Vėliau žodis Bogdan Rončia, AKR frakcijos vardu. Ačiū, aš čia komisarė. Esu iš Lenkijos ir kalbėsiu lenkiškai. Noriu grįžti prie klausimų, kuriuos jau svarstėme. Susitikime su Lenkijos premjeru, ponia van der Leyen pareiškė, čia cituoju, kad reikės didelių investicijų tuose regionuose, sritise, kur bus kuriamos naujos technologijos ir naujos darbo vietos. Būtent todėl ir kuriamas sąžiningo perėjimo fondas, kad būtų galima suteikti paramą tokiems regionams ir sritims. Savo atsakymuose raštu parlamentu jūs teigiate, kad, čia cituoju, kad manote, kad reikia teisėkuros pasiūlymų susijusių su sąžiningo perėjimo fondu, kad tokiu būdu pasiektume e, klimato kaitos E, politikos tikslų. Kai, kurioms, kai kuriems Europos regionams reikia e, švarių investicijų. Gal galite labiau, daugiau pakalbėti apie tą fondą, kaip jis bus kuriamas ir kaip e, bus skiriami, skiriamos lėšos tam fondui? Perėlė? Na, na, kaip dar kartą priminsiu, tikslas yra štai koks, kad tie regionai, kurį dėl to, kad pas juos gaminama energija iš iškasinio kūro išmeta daug CO2, ar todėl, kad tose regionuose yra daug CO2 išmetančios pramonės, kad būtent šiems regionams ir bus skiriamas finansavimas iš Just Transition Fond, fondo. tam, kad arba pramonė galėtų dėkti naujas technologijas ir šitaip sumažinti CO2 ko ne iki nulio, ar vietoj to atsiras naujos pramonės šakos, aišku, viską lydint e, ir socialinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, mokymas ir taip toliau. Na, mes skirsime finansavimą iš nusavų išteklių šaltinių. Na ir būtų, aišku, prasminga E, mm, gauti ir papildomą finansavimą iš valstybių narių, garantinę finansavimą. Ir, o jeigu valstybės narės taikys reguliavimo priemonės, pavyzdžiui, keičiant paramos teikimo taisyklės tuose regionuose, tai aš manau, kad tai gali uh, paskatinti ir investicijas į tuos regionus. Visi šie procesai paspartės ir tikėkime, kad šis Just Transition fondas taps katalizatoriumi, nes e, vien tik finansavimo iš biudžeto nepakaks, nes beveik visose ES regionuose yra poreikis investuoti į kovą su klimato kaita, ir dėl šios priežasties mes ketiname finans, skirti finansavimą visose regionuose iš socialinio fondo, iš kaimo plėtros fondo, iš sanglaudos fondo, tam, kad būtų pas, pritrauktos investicijos ir iš kitų subjektų. E, Ačiū. Tuomet numatytos švarios investicijos. Mane nudžiugino jūsų komentaras. Noriu dar kai ką pasakyti. Vakar klausiausi Elisos Ferreiros, kandidatės tapti komisijos nare atsakinga už regionų klausimus. Jis kalb, jį kalbėjo apie e, vietovės, kur gyvena mažai žmonių, pavyzdžiui, kalnuotos vietovės, tokios kaip Karpatai, e, kurios apima kelias valstybės. Ar jūs paremtumėte struktūrinės reformas tokiuose regionuose kaip Karpatų kalnai arba šiaurės pietų kelio tiesimą, kalbu apie Suomiją. Ypač e, noriu paklausti apie Karpatus, nes tai yra pasienio regionas, kuriam reikia investicijų ir e, tai labai gražus Europos kampelis. Na, na, jeigu teisingai prisimenu um, šį klausimą iš savo laikotarpio kaip regionų komisaras, tai kalbate apie Karbatų makro regiono uh, strategiją. Ir jūs paminėjote svarbą dalyką. Na, ir kai kalbu apie naujas užduotis, ypatingai galvoju apie naujasias valstybės narės. Uh, Na, mes turime investuoti į geležinkelį. Na ir. Mm, na, pavyzdžiui, aš ruoždamasis šiam klausimui sužinojau, kad e, jeigu būtų um, atnaujinti geležinkeliai, tam, kad e, trumpųjų atstumų atkarpos taptų um, greitai eigių um, traukinių atkarpomis, tai leis sumažinti trumpųjų atstumų skrydžių skaičių, tai leis kovoti su klimato kaita. Ir tai turėtų būti mūsų programavimo tikslas, tam, kad aiškiai galėtume parodyti, kodėl dedame šias pastangas. Ir aišku, yra daugybė kitų prasmingų projektų, kuriuos galima būtų finansuoti vadovantis šią dvasę. Jėsi pirmasis klausimų raundas, dabar prasideda antrasis raundas, galioja tos pačios įsiklės ir žodis Zygfrid Miresan iš APP frakcijos. Atsiprašau. Atsiprašau, suklydau, sako pirmininkas. Dar žodis suteikiamas Elenai Kuntūrai iš GUE frakcijos. Ką? Ačiū pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Pone Hanai, ES sanglaudos politika buvo sukurta, bandant uh, atsižvelgti į tam tikrus poreikius, paremti silpniausios regionus ir suteikti jiems galimybę konkuruoti bendroje rinkoje be sienos. Bendros rinkos kūrimo užbaigimas pastarąjį dešimtmetį vyksta sparčiai. Tačiau pasitraukianti komisija, kurioje jūs dirbote, pasiūlė apkarpyti finansavimą sanglaudos politikai 10 procentų. Pone Hanai, ar Jūs manote, kad sanglaudos politikos egzistavimo e, pagrindas išnyko ir jei ne, kaip pasirūpinsite, kad e, finansavimas jam nebūtų apkarpytas toliau. Kita daugiametė finansavimo programa turėtų atitikti e, mūsų klimato kaitos politikos tikslus, tačiau noriu priminti, kad aplinkosaugos tikslų siekimas turi būti sąžiningas visų atžvilgių, ypač ekonomiškai silpnesniems, tiems, kurie dirba vietovėse, kurių CO2 įspaudas yra didelis. Kaip, panaudodamas biudžetą, jūs e, patenkinsite tokių grupių poreikius? Sąžiningo, ar pakaks sąžiningo pereimo fondo? Ačiū. Also, als ehemaliger... Kaip ankstesnis už regionus atsakingas komisaras E, ir dabar vėl turiu garbės e, būti laikinu komisaru, tačiau, aišku, mažinamas finansavimas ne taip smarkiai, kaip sakėte, 14 procentų, bet kiekvienas finansavimo mažinimas, aišku, yra skausmingas. Na, o šiaip jau e, komisijoje po ilgų dėrybų nuspręsta modernizuoti daugiametę finansinę programą ir tai reiškia, kad reikia daryti kompromisus nes jeigu norime skirti didesnį finansavimą moksliniams tyrimams ar kaiminystės politikai, tam, kad stiprintume kartu ir pačią Europą, jeigu norime daugiau investuoti į kovą su klimato kaita, tai tuomet reikės perskirsyti finansavimą pagal daugiametę finansinę programą. Kita vertus, jūs teisingai pastebėjote, jog sanglodos politikos tikslas yra e, padėti silpnesniems regionams pasivyti kitus. Ir laimė yra teigiamų tendencijų. Ir į tai reikia atsižvelgti. Todėl tikiuosi, kad galiausiai pavyks sudaryti tokį pasiūlymą, kuris bus sąžiningas ir subalansuotas. Ir nesiki jau atkreipiau dėmesį į Just Transition fondo potencialą. Jeigu teisingai prisimenu, tai čia konkrečiai galvoju apie Graikijoje esančius regionus, vienas iš yra Peloponeso pusęsalyje ir ypač regionai gaus didelės naudos iš šio fondo, su sąlyga, kad bus pasiūlyta konkrečių projektų, tačiau aš tikiuosi, kad sutinkamai su fondo sąranga bus pateikta um, prasmingų projektų, kurie leis gerokai mažinti CO2 išmetimą. Pone Hanai, Norėčiau aptarti svarbų turizmo klausimą. Europa yra svarbiausia pasaulio turistinių maršrutų parskirties vieta. Turizmas yra ekonomikos variklis ir daugelio ekonomikos sektorių e, kat, katalizatorius. E, tai e, turizmas sudaro 10 procentų Europos ekonomikos. Tai svarbis rytis saloms, kuriuose nėra ekonominės veiklos E, pla, plačios apimties. E, Europos Sąjunga e, nepakankamai finansuoja šią sritį. Aš neturiu meni privačių įmonių finansavimo. Jos turi galimybę pasinaudoti kitais fondais. Mums reikia Europos turizmo politikos bei uh, E, krizių valdymo mechanizmo paskirties šalise e, gamtinių stichijų atveju, nes jų daugėja dėl klimato kaitos, taip pat e, saugumos problemų sprendimo, jeigu tai sukelia migracijos klausimai. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų sukūriamas darbo vietos, jeigu uh, nukenčia turizmo vietovės. Ar jūs pripažįstate, kad tai svarbi vitis sritis ir ar jūs pas, įsipareigojate įtraukti turizmą į kitą daugiametę finansavimo programą? Ehm, Na, kaip ir jūs, ir aš esu iš šalies, kurioje turizmas vaidina svarbu vaidmenį, daugelis iš to gyvena, bet to antra, jūs e, visiškai teisi, turizmas yra trečias pagal e, stiprumą ekonominis sektorius, taigi tikrai dėsime visas pastangas tam, kad viskas ir toliau sėkmingai plėtotųsi. Turizmo srityje yra daug iššūkių ir pavyzdžiui yra tokių vietų, kur skundžiamasi dėl pernelik didelio turistų antplūdžio. Taigi, kai galvome apie turistinius tikslus, tai galvokime ir apie tvarumą, darnumą, derinkime ir tai su piliečių lūkesčiais ir kaip už regionus atsakingas komitetas skiriau daug dėmesio e, šiam klausimui. Na ir iš tikrųjų stengiuosi tikinti, kad reikia investuoti turizmą. Tačiau turizmas juk nėra europinės kompetencijos rytis. Bet jeigu viską pažiūrėsime iš paramos politikos perspektyvos, tai struktūrinė parama ir atitinkamas finansavimas, aišku, galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Na ir iš tikrųjų, Graikijoje buvo panaudota tas platus finansavimas tam, kad turistinės paskirties vietos būtų plėtojamas, tapti patraukliomis. Na ir iš tikrųjų, ir ateityje, jeigu valstybės narės to pagėdaus, galėsime šią praktiką tęsti. Na, o šiaip mes norėtume, kad atitinkamos investicijos būtų siemos ir su klimato apsaugos tikslais. Na ir aš manau, kad yra daug galimybių viską prasmingai ir protingai derinti tarpusavyje. Na, o dabar jau tikrai pirmasis klausimų raundas baigėsi, pradėsime antrąjį. Bet prieš suteikdama žodį e, poniai Murešan, e, kreipiuosi į visus, atsižvelkite į pasisakymams e, skirtą laiką, jau 15 minučių atsiliekame nuo grafiko, taigi vieną minutę paklausti ir vieną papildomam klausimui. Ponas Murešanu, dėkoju pirmininkė komisijos nariai, sveiki atvykus į parlamentą, jeigu būsite patvirtintas e, atsakingų už biudžetą ir administravimą. Bus tai atsakingas už septynių metų daugiametę finansinę programą ir e, penkis metinius biudžetus. Patirtis rodo, kad taryba vengia e, pradėti dėrybą su parlamentu iki paskutinių biudžeto procedūros dienų tai e, sudaro e, įspūdį e, visiems už ES ribų, kad tai yra tikra problema. Taip jau buvo ir pereitą kartą. Ir aš klausiu, ar ketinate imtis kovos su taryba, kad ji, ji laiku sėstų prie dėrybų stalo ir ko tam prireiktų. Ir mano antras klausimas. Kai parlamento ir tarybos uh, nuomonės skiriasi, reikia, kad komisija veiktų kaip sąžiningas tarpininkas. Ar ketinate tokiu būti, ar visada sakysite tą patį tarybai ir parlamentui? Nes anksčiau turėjome atveju, kai komisija skirtingus dalykus kalbėjo parlamentui ir tarybai ir paskui reikėdavo išsiaiškinti, kad tikrovė yra kitokia, negu kad buvo sakoma didelis iššūkis, bet e, tikrai e, darysiu viską, kas įmanoma. Jeigu pažvelgsite į mano e, pastarųjų dešimties metų darbą, tai pamatysite, kad buvau sąžiningu tarpininku, siekdamas sprendimų, paprastai mažiau žadėdavau, bet, žadėdavau, bet daugiau padarydavau. Ir toks e, yra mano įsipareigojimas ateinantiems penkiems metams. Visiškai suprantu jūsų nepasitenkinimą. E, man pačiam gal neteko to patirti, bet žiūrėdamas į dokumentus ir į ataskaitas, e, tikrai netenkina tai, kad jeigu jūs turite tam tikrą laiko tarpą, bet jo nepanaudojate, tai tada susidurite su jau kažkuo, kas jau yra iš anksto nuspręsta. Taigi aš e, įsipareigoju e, spausti, kad atitinkami posėdžiai vyktų ir ne tik, kad jie vyktų, bet taip pat, kad išsiaiškintume tas techninės problemas, kurias galima greitai išspręsti ir e, kokie yra politiniai klausimai, kuriuos taip pat galima būtų kuo greičiau ir spręsti, kad galiausiai e, pasiliktume su dviem, trim svarbiausiam temomis, e, kurias galėtų kvestionuoti taryba arba parlamentas. E, taigi, kad galėtume iš tikrųjų panaudoti tas tris savaitės susitarimai pasiekti. Negaliu pažadėti, kad tai taip ir bus, Bet tai, ką Jūs e, sakėte, iš tikrųjų ir man, ir mano komandai e, situacija tokia, kokia ji buvo pereitais metais, nėra priimtina. Papildomas klausimas. Dėkuoju, pirmininkė, e, komisijos nary naujo DFP pradžioje vis dar liks išlikę mokėjimų naudos gavėjams prisimtų dar anos komisijos e, darbo metu e, pagal sanglaudos politikos programas. E, mes jau žinome, kad kartais susidurime su problema, kai neįmanoma sumokėti naudos gavėjams didžiulių sumų. Ką jūs darysite, kad tokių situacijų nebūtų ir uh, E, žvelgdamas į savo e, patirtį, e, dirbant su regionų politika, ką reikėtų padaryti, kad programavimas ir programų įgyvenimas vyktų sklandžiau, kad pabaigoje nebeliktų tokių atsilikimų su mokėjimais. Na, dėja, tik viena minutė skirta atsakymui. Na, pirmiausia, ačiū parlamentui už jūsų kietą poziciją Per pereitas darybas jūs e, reikalavote, kad būtų panaudojamas lankstumo e, instrumentas, lankstumo priemonė, tai leidžia išvengti pavėluotų mokėjimų. Na ir kitas dalykas, e, turime aiškių pavyzdžių, kurie rodo, kad mums būtina greitai susitarti dėl naujo DFP, naujosios DFP, nes pereitą kartą, e, kai buvo susitarta likus e, dviems e, savaitėms iki naujos programos pradžios, susidūrėme su dideliais vėlavimais. Todėl, kuo greičiau mes sustarsime, tuo greičiau galėsime pradėti įgyvendinti programas siekiant mūsų politinių tikslų. Kitas dalykas, mes turime kiek galima susitelkti ties sustarimu dėl DFP. Dėkui. Pone Elizabeta Galminį, SND. Dėkoju, aš noriu vėl grįžti prie nuo savo išteklių peržiūros. Tai yra mums labai svarbi tema. E, išrinktoji e, komisijos pirmininkė savo gairėse E, mini tiek skaitmeninį mokestį, e, kuris galėtų atliepti e, socialinio teisingumo ir mokesčių teisingumo lūkesčius ir taip pat CO2 importo mokesčius. Mm, taigi, ar iš tikrųjų galvojate, kad E, tie du e, konkretus nuosavį ištekliai galėtų, būti, e, galėtų papildyti nuosavų išteklių krepšelį. Iš tikrųjų galėtų ir turėtų papildyti. Iš to, ką skaičiau ir girdėjau, egzistuoja tam tikras uh, atvirumas, kalbant apie e, tarpvalstybinį CO2 mokestį. Ta mintis e, jau kurį laiką sklando Europoje, e, kyla iš įvairių sričių, nemažai yra jai pritarančių, dar reikia galvoti, kaip ją struktūruoti ir, ir, ir, ir kaip ją suformuluoti ir galų gale kaip ją įgyvendinti. Mm, e, anksčiau atsakinėdamas e, e, minėjau, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra pasipriešimo skaitmeniniam mokesčiui. Čia reikės dirbti, manau, kad nesažininga, kai didelės tarptautinės įmonės, kompanijos, čia žiūriu į kolegą poną Šyrį, tikrai būtų nesažininga, jeigu jos, tos didžiosios kompanijos galėtų išvengti uh, mokesčio. Taip mums reikia apibriežti galimą požiūrį ir išblaškyti nerimą, bet vėlgi, jeigu galėtume e, iš to šaltinio surinkti pinigų, tada galėtume panaudoti tas lėšas e, klimato kaitos politikai. E, dėkoju. Vėl e, grįžtant prie nuo savo išteklių, dabar mano klausimas bus daugiau kultūrinis. E, jeigu galėsime įvesti tikrai europinius nuosavus išteklius, e, drauge sumažindami į valstybių narių nacionalinių pajamų indėlį, tai pasiektume tam tikrą paradigminį poslinkį E, išvengtume situacijų, kai valstybės narė sako, mes norime daugiau pinigų iš jūsų, nes norime vėl būti išrinkti. E, tokiu būdu, e, įvesdami tuos naujus išteklius, mes galėtume perėti prie naujos kultūros. Ir norėčiau paklausti jūsų, ar ketinate dirbti bendradarbiavimas su taryba, norint įgyvendinti pasirinkti tokį požiūrį ir e, užsiimti tuo, e, peržiūrint e, nuosavus išteklius ir e, derintis dėl DFP. Visiškai sutinku su jumis, e, aš manau, kad bendrame biudžete reikėtų e, nuos, e, nuosekliai stiprinti e, nuo savo išteklių dalį Aš nesakau, kad turėtų būti vienas prie vieno pakeitimas. E, aš manau, kad e, e, BNP dalis turėtų palaipsniškai mažėti. Tai yra svarbu ne tik žvelgiant iš finansinės požiūrio pusės, bet taip pat iš, iš mentaliteto pusės mes norėtume kažkaip sumažinti skirtumą tarp e, neto mokėtojų ir neto e, gavėjų. E, Tiesą sakant, skirtingi regionai, pavyzdžiui, mano šalyje neturi jokio supratimo, kuris iš regionų daugiau neto įmoka, o kuris daugiau neto įmoka gauna. Dabartinis e, biudžeto komisaras Oettingeris sako, kad ta diferenciacija tarp naudos gavėjų ir neto mokėtojų e, nebegali e, būti aprašomas būtent taip, nes neto mokėtojai gauna naudos iš investicijų tose šalise, kurios yra neto naudos gavėjai. Viešas Renew. Ačiū. E, Paskatasis komisijos narys savo um, pasisakymą kalbėjote apie įstatymo viršienybės principus. Tai mums labai svarbu, tai svarbu ir Europos piliečiams. E, sąjungoje yra priemonės užtikrinti gerą, tinkamą vertybių įtvirtinimą, tačiau jeigu nėra re, tinkamos e, našios reakcijos. Komisija, mąstydama apie daugiam, būsimą daugiametę finansavimo programą, pasiūlė specialų e, ES finansinių interesų apsaugos mechanizmą, kuris bus taikomas e, susietai su. E, įstatymo viršenybės užtikrinimo mechanizmu. Jūs kalbėjote apie biudžetą ir aš noriu paklausti, ar jūs esate nusiteikęs ryštingai gyvendinti šį mechanizmą, pagal kurį valstybės privalo ištaisyti klaidas susijusias su įstatymu viršenybės principas, taip pat kokiu iniciatyvu rengėtės imtis e, iniciatyvų šią sitį ir kokius būtų tų iniciatyvų patvirtinimo tvarkaraštis. Toliau, <coughs> tas mechanizmas turi būti paremtas aiškiais finansinio reglamento straipsnis. Noriu apie tai paklausti, apie 61 straipsnį, kur kalbama apie uh, konfliktų interesą, bet apie kitus straipsnius, kur kalbama apie uh, tą įstatymą viršenybės mechanizmą ir apie galimybę nutraukti finansavimą šias fondų, tuo atveju, jeigu valstybė labai rimtai pažydinė tuos principus. Na, dėl finansinio reglamento. Pagal 61 straipsnį nuo 2018 metų įsigaliosime teisės akte mm, numato E, finansinės korektūras, jeigu yra, tarkim, interesų konfliktas ir finansavimą kartais tenka gražinti. Tačiau jūs veikiausiai kalbėjote apie tai, jog mes bendrai sukurtume ir įdėktume įstatymų viršinybės mechanizmą. Nes, tarkim, jeigu kurioje nors valstybėje narėje dėl įstatymų viršinybės trūkumų uh, neigiamai atsiliepia europinių lėšų panaudojimui ir taip neužtikrinama, kad europinės lėšos būtų tinkamai panaudotas, tai gali būti pradėta atitinkama procedūra. Tačiau tai reikia suprasti ne kaip baudą, bausmę, ar, bet veikiau kaip europinių lėšų apsaugą. Na, aišku, tais atvejais, kai administracija atsisako Mm, atlikti finansinius ištaisimus. Pateiksiu pavyzdį. Jeigu yra klaidų surinkant PVM mokestį, tai įsigaliojus šiai taisykliai ateityje galima bus sureaguoti ir įsikišti, nes dalis PVM jau ar tai dalis PVM įplaukų jau įtrauktos į e, sąjungos biudžetą kaip nuosavį išteklį. Arba tarkim, jeigu nėra tinkamai surenkami įmonių mokesčiai, tai įsikišti negalime, nes tai nesusiję su europinėmis lėšomis. Taigi pabrėšiu, kad e, pagrindinis aspektas tai yra ar kažkas viskas susijęs su europinėmis lėšomis ar ne. Ačiū. Ko, uh, Gerbiamas komisarė, bet aš neišgirdau jokių komentarų dėl tvarkaraščio, kokia tvarka bus dėgiama ši nauja tvarka. Turiu papildomą klausimą. Kaip komisija rengėsi gyveninti šį naują reglamentą, nes tuo pat metu ji turės renkti metinę veiklos ataskaitą, e, apriepti įvairias e, sritis užimtumo, vystimosi, regionų plėtros ir taip ir kaip ji stebės padėti valstybėse narėse. Noriu paklausti, ar esate pasirengęs dirbti su OLAF, Europos prokuratūra, Europol, Eurojustu, kad būtų užtikrintas įgyvenamos politikos sklandumas ir nuoseklumas, ypač kalbant apie du demokratijos aspektus - žmogaus teisės ir pagrindinės. E, teisės Europos Sąjungoje. Na, veikiausiai čia darote aluziją į tai, jog reikia pasirūpinti, jog šios taisyklės būtų nustatytos atskirame reglamente. Ir tai neturėtų būti dėrybų dėl daugiametės finansinės programos dalimi. Aš dėsiu visas pastangas tam, kad iš tikrųjų tai būtų užtikrinti, nes kalba eina apie atskirą sritį, atskirą dalyką, kuris galios ne vien tik tais per būsimą programavimo laikotarpį, o daug ilgiau. Antras dalykas. Mes labai tampri bendradarbiavame su Olaf. Taigi, tiek Olafe, tiek ir Europos auditų skyriai yra daugiau nei 500 darbuotojų, kurie atsakingi vien tik tais už uh, Olafą. Komisija yra apie 300 darbuotojų, kiti Olafe. Taigi jų tikslas yra atskleisti tokį netinkamą lėšų panaudojimą, bet mano laikas baigėsi, daugiau apie tai nebegaliu kalbėti. Angelika Vincik, EPP. Dėkoju. Gerbiamas komi, ponė komisarė. Na, jūs jau paminėjote sudėtingą laiko aspektą susijusi su daugiametė finansinė programa ir jeigu viskas vėl atsidės, vilkinsis, tai nebus, kila pavojus, kad nebus laikų baigtos darybos tarp parlamento ir tarybos. Tačiau vis dėlto, jeigu net ir patirime laiko spaudimą, mes kaip parlamentas nepritarsime prastam kompromisui. Taigi, jeigu nebūtų laiku susitarta, ar galėtume e, pratesti tęsti dabartinės daugiametės finansinės programos galiojimą, tačiau tai manoma tik tais tuomet, jeigu e, praktiniu ir teisėkuros lygiu bus e, atitinkamai pasiruošta. Taigi, ar reikia kės parengti atsarginius planus ir jeigu taip, kaip jie atrodys. Ir ir kokias priemonės taikysite tam, kad tie atsarginiai planai būtų pradėti tinkamai ir laiku taikyti. Na, man rodos diskusijų metu nesikį jau nuskambėjo tai, jog esame labai suinteresuoti tuo, jog kiek įmanoma būtų greičiau sudėrėta daugiametinė perspektyva programa ir patvirtinta tam, kad galėtume vykdyti savo politiką, be kitako mm, modernizuoti biudžetą, užtikrinti jo tinkamą vykdymą. Tai turėtų būti mūsų pagrindinis prioritetas. Atvirai pripažinsiu, jog komisija turi būti pasirengusi uh, Ir aišku, atitinkamos tarnybos turėtų dėl viso pikto parengti atsarginius planus, jeigu iš tiesų nepavyktų laiku užbaigti dėrybų dėl daugiametės finansinės programos. Jau minėjau, kad tiesą sakant, jeigu vis dėlto būtų pereita prie tokių atsarginių planų, tai faktiškai stringa visas teisėkuros ciklas, visi instituciniai pro, procesai ir tuomet reikės ir parlamentui ir tarybai teikti naujus pasiūlymus, vėl viskas keisis ir valstybėse narėse, keisis pozicijos, todėl geriausia yra susitelkti į daugiametės finansinės programos patvirtimą, tačiau jeigu vis dėlto susiklostytų tokia situacija, kai reikės atsarginių planų, atitinkamus pasiūlymus pateiksime. Tačiau jeigu dabar apie juos jau um, apie juos paskelbsime, tai faktiškai sumažės spaudimas laiku susidėrėti dėl daugiametės finansinės programos. Ir dar sėki pabrėšiu, kad bet koks vėlavimas tvirtinant daugiametę finansinę programą, tiesą sakant, reikš ir vėlesnį mūsų bendrų politinių tikslų gyvendinimą. Ja, Parlamentas ragina, kad per daugiametės finansinės programos vidurį būtų atliktas vidurio laikotarpio vertinimas ir at, atliekama peržiūra, kol kas tai dar nepadaryta ir šiaip tokiu būdu bus užtikrinta, kad bus atsižvelgta naujas tendencijas ir poreikius. Ar pritarėte parlamento raginimui užtikrinti vidurio laikotarpio peržiūrą ir jeigu taip, kaip ketinate elgtis, jeigu Europinės programos neduos pageidauto rezultato ar apskritai pasirodys esančios bevertės? Taip, dėl vidurio laikotarpio peržiūros visiškai tam pritariu, tikrai tai yra prasminga, o dėl jūsų antrojo klausimo, tai mūsų manimo iš tikrųjų reikia užtikrinti didesnį lankstumą visiems tam, kad nereikėtų laukti vidurio laikotarpio peržiūros ir jeigu pastebėtume, kad kažkokios programos neduoda pagėdamų rezultatų, nėra tinkamai įsisavinamos lėšos, tai reikėtų keisti rodiklius, nes kartais mažiau yra daugiau. Ir netgi iki vidurio laikotarpio peržiūros reikėtų atlikti taisimus. Aš manau, kad tai tikrai būtų prasminga. Na ir nebejoju, kad uh, Parlamentas čia neš savo indėlį ir pritariu tam, kad ir daugiametinės finansinės programos atveju reikėtų daugiau lankstumo. Žodis Mislav Kolakušic, neprisijungusiam prie frakcijų parlamento nariui. Ačiū, ponė Han. Per pastarąjį dešimtmetį dirbote Europos komisijos dviejose kadencijoje, buvote atsakingas už regionus ir kitoje kadencijoje už plėtrą, o dabar jūs siūlote. Jūs esate siūlomas trečiai kadencijai ir jums būtų patikėta atsakomybė už biudžetą. Manau, kad e, dėl to esate tas žmogus, kuris gali sakyti iš tai kokį klausimą. Ką darysite, kad užtikrintumėte, e, kad es biudžeto lėšos būtų tolygiau paskirstomos valstybėms narėjams. Pateiksiu pavyzdį. Nuo 2014 iki 2018 metų, penkeris metus, Rumunija ir Vengrija gaudavo. Turėjo 22 milijardų eurų perteklių. Lenkija turi 51 milijardo eurų perteklių. Kroatijos Respublika, lyginant su šiomis šalimis, gavo 12 kartų mažiau lėšų. Tiksliau, 28 kartus mažiau, pavyzdžiui, nei Lenkija. Taigi matote, kokia situacija. 0,5 procent tai ir dešimt kartų daugiau e, lėšų skiriama kai kurioms kitoms e, naudos gavėjoms. Negalime teikti, kad tai susijęs su lėšų įsisavinimo pajėgumais. Pavyzdžiui, Airija sulaukė daug daugiau, turėjo daugiau lėšų nei jų gavo ir paskui e, jos balansas pasidarė negatyvus. Also, uh, mir ist diese Diskussion sehr vertraut. Ši diskusija man labai pažįstama, faktiškai dežavų išgyvenu, lingavau galvą, nes e, prieš savaitę pas mane lankėsi jūsų ministras pirmininkas ir e, kėlė lygiai tą patį klausimą. Taigi, jūs čia tarsi nusitaikėte į struktūrinių fondo lėšų paskirsimą. Uh, ir e, jos yra paskirstimas pagal sudėtingesnį ir mažiau sudėtingesnį paskirstimo raktą ir pirmoje eilutėje yra 65 ar 80 procentų tai priklausomai nuo e, pragyvenimo lygio užimtumo situacijos. Na, na, taip pat komisija siūlo atsižvelgti ir į tą faktą, ar primami ar ne migrantai. Na ir to pasakoje yra nustatomas konkretus skaičius. Kaip jau minėjau, tai daroma atsižvelgiant į pragyvenimo lygmenį, m, mm, užimtumą, remiamės Eurostato duomenimis. Trumpai tariant, trumpai du trutai. Visi veikiausiai turės sutikti su finansavimo mažinimu, nes tiesą sakant, tuose šalise įgyvendintas tikslas Ehm, pagal pragyvenimo lygį vytis valstybės narės senbuvės. Ir Kroatija yra ta Europos šalis, kur iš struktūrinių fondų skiriamas antras ar trečias pagal didelį finansavimas kiekvienam gyventojui. Na, kiekvienas finansavimo mažinimas yra uh, skausmingas, tačiau vis dėlto, kai bandome užtikrinti sąžininką lėšų paskirsimą ES, tai gal mes čia visai neblogai pasirodome. Taip, turiu ir papildomą trumpą klausimą. Principinį klausimą. Aš manau, kad dviejų kadencijų e, maksimalus galimas kadencijų skaičius neturėtų būti toks, reikėtų užtekti dviejų kadencijų. Turėtų pakakti konkrečiam politikui dviejų kadencijų. Dabar jūs e, kandidatuojate trečiai kadencijai. Ar nemanote, kad turėtų būti apribojimai? Ar, pavyzdžiui, jūsų nuomonės galite amžinai būti komisijos nariu? Also, uh, ich habe nicht vor, mich in diese Diskussion. Na, nes neketinu leistis į šias diskusijas. E, turėtų būti jau trečia kadencija ir pažadėjau savo šaliai atitarnauti per šią kadenciją, bet manau, kad jeigu turi patirties, tai nepakenks politikoje. O jeigu po penkerių metų darysi kažką kitą, irgi gerai, bet aišku, remiantis vis platesnė patirtimi, kas aišku duos naudos. Na ir tiek jūs, tiek ir kiti žino, kaip likščiol dirbo konkretus asmuo. Jeigu kalba jau karda, kartą eina apie veiklos skaidrumą, tai apie pažįstamo žmogaus pasitvirtinusių darbe veiklą veikiausiai galite spręsti geriau negu apie nepažįstamo. Na. Na, taip. Tai aš manau, kad visai gerai. Ponia Monika Van, mes pažįstame E, iš darbo vienoje ir todėl tikriausiai jūsų nenustebins mano klausimas apie lyčių aspekto įtraukimą į biudžetą. Ačiū už tai, kad užsiminėte apie tai ženginėme pasisakymę. Žinote, kad nuo bendros deklaracijos dėl daugiametės finansavimo programos praėjo penki metai ir nepasiekta jokios pažangos nėra dar parengta lyčių lygybės strategija, o daugiame, DFP nėra duomenų apie lytis, taip pat nėra e, kitų kriterijų, nėra e, atliktas vertinimas, kaip biudžetas atsiliepia lyčių aspekto integracijai. Noriu padėkoti už tai, kad jūs minėjote apie e, lyčių lygybės arba, tačiau nepasakėte, kaip rengėtės konkrečiai gyvendinti E, lyčių aspekto įtraukimą į biudžetą. Todėl noriu paklausti, kokiu konkrečiu žingsniu imsitės, kad lyčių aspektas būtų integruotas į biudžetą ir daugiametę finansavimo programą, e, pasitelkiant saistančias taisyklės ir veiksmingą stebėseną. Turiu pasakyti, kad jeigu kalbame apie būsimąjį septintą atraštinį skyrių ES administraciją e, būtų lengviau e, vis, viską gilinantis tiksliai nagrinėti. Kaip jau sakiau, 80 procentų biudžeto lėšų yra išleidžiamos pagal bendro valdymo principus įvairiose politikos rytise. Visiškai sutinku su jūsų kritika. Turime dirbti šiuo klausimu ir svarbu į poveikio vertinimą integruoti ir lyčių aspektų skirtus kriterijus ir vertinant veiklos rezultatus turime pasiremti konkrečiais kriterijais ir žinoti ko, konkrečiai kokiame etape esame. E, vertinti atskiras politikos sritis. Tačiau neįmanoma visur pasiekti e, to paties rezultato, lygybės. Bet aš esu pasirengęs e, reikalauti tokių, tokių statistinių duomenų, parengti ab, parengti apžvalgą, kad žinotume, kaip mes įgyvendiname lyčių e, aspektą, e, pasitelkiant valstybės narės partnerius. Tikrai reikės dirbti šioje srityje ir norėčiau kreiptis į parlamentą ir pasveikti, norėčiau pakviesti jūs dirbti drauge oficialiai ir neoficialiai, kad susitartume, kokios priemonės mums padėtų pasiekti šio tikslo, nes tikrai čia atsiliekame, bet taip yra ir dėl to, kad lėšų, panaud, lėšų panaudojimo e, mechanizmas yra labai sudėtingas. Ypač kalbant apie e, projektus, kurie, kuriems taikomos bendro valdymo taisyklės. Ačiū už atsakymą ir už kvietimą. Žinoma, mes esame pasirengę su jumis E, tartis dėl konkrečių aspektų. Ačiū, kad paminėjote darbuotojus, nes jums patikėta ne, patikėtas ne tik biudžetas, bet es institucijų personalas. 2017 komisija patvirtino įtraukties hartiją, kad darbo vieta taptų geresnė vieta visiems moterims, e, taip pat LGBTI bendruomenės nariams, visiems darbuotojams. Taigi, kokią konkrečią veiklą numatote per kitus penkis metus, kad darbas komisijoje taptų įtraukesniu, pavyzdžiui, LGBTI bendruomenės nariams ir taip pat. Jeigu kalba eina apie 30 tūkstančių darbuotojų, visada įvairių atvejų ir visada bus įvairių atvejų. Uh, jeigu vertinsime metinę darbuotojų e, apklausą, tai darbuotojai didžia dalimi teigia, kad jie patenkinti savo darbo vietą. Tačiau net jeigu iškyla koks nors vienas e, sudėtingas atvejs, tai visada yra per daug. To visada jau yra per daug, todėl turime dirbti, atsižvelgti į opius aspektus E, minėta buvo strategija, yra e, kuriami e, kontaktiniai centrai, skiriami žmonės, darbuotojai, kuriuos gali kreiptis LGBT bendruomenės nariai. Taip pat žmonės su negale. Norime padėti taip pat ir jiems taip pat tais atvejais, jeigu darbuotojai turi vaikų su negale, ieškome e, galimybių suteikti papildomą paramą. Tie darbai prasidėjo ir įvertinsime e, darbuotojų anketas. Kaip jau sakiau, žmonės dirbantis tai čia teigia, kad jie patenkinti, bet visada yra erdvės pažangai. Renew. Dėkui, žodis Klotil Darmon. Renew frakcija, Renew Europe frakcija. Pone komisijos nariai grįžtų prie sąžiningo perimo fondo e, vakarų, ir taip pat kovos su klimato kaita. Jūs jį remiate, taip. Bet tai dėja. Turime kalbėti apie takos skirą atskirti rytų ir vakarų, apie tai, kalbant apie pietų. Uh, apie švarų orą, šiukšlių tvarkymą pietus ir vakarai ir rytai labai skiriasi. Jūs kalbėjote apie struktūrinius fondus, korekcijas, e, sąžininko perimo fondo, struktūrinių fondų lėšos tu, tu, panaudoja, turėtų būti panaudojamos, e, pavyzdžiui, van, vandens tiekimo sistemams. M, Taip pat mums manome, kad reikia papildomų kelių tarp e, e, vakarų ir rytų, pavyzdžiui, ir struktūrinių fondų visų lėšų Rumunijai ir Bulgarijai vien skylus nepakaktų e, finansuoti visus reikalingus projektus. Pone Hanai, kalbant apie klimato iššūkius, E, kaip jūs rengėtės daryti, ar tiesiog paimsite iš vienos kišenės ir įdėsite į kitą kišenę? Also, ich kann Ihnen sagen, wie ich 2010 hier. Na, kai 2010 metais čia atėjau, tai tuomet biudžete, pavyzdžiui, buvo numatytas lėšas energijai iš atsinaujančių šaltinių ir teko konstatuoti, kad rytų Europoje, bet atvirai tai ir vakarų Europoje ta, tos lėšos nebuvo pilnai įsisavintos. Daug važinėjau savo laiku po Europą, raginau įsisavinti tas lėšas ir praėjus penkeriems metams pasikeitė nuotaikos naujosiuose valstybėse narėse ir išaugo e, noras gerokai išaugo noras investuoti į pastatų energetinį veiksmingumą, izolaciją, nes buvo suprasta, kad kalba eina ne vien tik apie klimato kaitą, kasgi gyvena prastai izoliuotose žmonės, tai yra mažiau pinigų turinti žmonės. Ir jeigu galima sumažinti jų energijos sąskaitas, tai tai yra ir socialinis indėlis. Be to, tai yra tas rytis, kur galima sukurti daug darbo vietų. Jūs esate iš Prancūzijos ir jūs ten prieš daugybę metų turėjote pirmos patirties e, su pastatų izoliavimu. Tikrai sukurtų daug darbo vietų. Yra daugybė ir kitų tai iliustruojančių pavyzdžių. Taigi dar sėki pakartosiu, kad mūsų rankose yra apibrėžti, kaip turi būti programuojamas lėšų iš struktūrinių fondų panaudojimas, kaip tiksliai, kaip aiškiai viskas turi būti atibrėžta. Ir jeigu mes klimat, investuosime visą tai į klimato apsaugą, tai Kitas dalykas yra, aišku, atliekų tvarkymas, tai irgi yra didelis taršos šaltinis. Nes, tarkim, jeigu potvinio pasakoje yra padaroma žala, tai vėl reikės europinių lėšų žalai atlyginti. Taigi mes bendrai turime nustatyti, į ką turime investuoti europinės lėšas tam, kad pasiektume savo tikslų. Lėšų E, yra, pasižiūrėkite, koks yra prastas neretai lėšų įsisavinimas ir tikrai matysite, kad yra galimybių viską padaryti geriau. Kur, kad cunoașteți câteva realități din țara mea? Mm, aš esu, aš esu iš Rumunijos ir nebejoju, kad jūs žinote, kokia yra realybė mano šalyje. Mm, nes jau buvote uh, komisijos nariu du kartus mano šalyje, Rumunijoje, mes turė, neturėjome galimybės įsisavinti e, ES fondų lėšų e, pamatiniams struktūriniams reformoms. Taigi noriu pa paklausti apie sudėtingesnius ekologinius projektus ir kaip mes e, E, galėsime dalyvauti tuose projektuose, jeigu niekas nesikeis, jeigu nesikeis strategija, be pamatinės infrastruktūros, be pamatinės ekologinės e, infrastruktūros, ekologiškos infrastruktūros. Kaip, kaip, ką jūs rengėtės daryti, kaip keistė strategija? Na, aš negaliu, nei noriu e, atlikti būsimą už regionus atsakingo komisaro darbą, bet su tinkamai su mano veiklos rytimi, kaip kolegijos atsakingas narys, kaip ankstesnis regionų e, komisaras ir jeigu mane patvirtinsite kaip biudžeto komisaras, dėsiu daug pastangų tam, kad būtų įgyvendinta tai, ką bandau čia išdėstyti dvi su pusę valandos, dėl ko bandau įsitikinti. Tai yra, kad e, mes kaip komisija bendrai nusistatysime savo tikslus, atliksime atitinkamą ir pasirūpintume, kad mūsų programavimas dėrėtų su mūsų politiniais tikslais. Jeigu tai padarysime tinkamai, daug galėsime pasiekti. Ir, ir toliau padėsime daugeliu šalių, skaitant ir Rumuniją, pagerinti savo lėšų įsisavinimo lygį tam, kad galėtumėte panaudoti tas lėšas, kurias jums skiriame. Nes problema juk yra ir tai, kad lėšos skirimas, o po to nepanaudojamos. Taigi ateityje svarbiausia bus pasirūpinti pirmiausia tinkamų programavimų, o antra lėšų įsisavinimu. Dėkui, pane komisarė. Na, o dabar, kaip biudžeto kontrolės, biudžeto kontrolės pirmininkė, perimu viską į savo rankas ir dabar suteiksiu žodį biudžeto kontrolės komiteto nariams Johan von Ontverte. Scenario. Įsivaizduokime tokį scenarijų. Įsivaizduokime, kad taryba nesusitars dėl DFP ir nuo savų išteklių kitais metais, sakykime, kad DFP, dėl kurio bus pagaliau sutarta, bus mažesnis negu jūsų pasiūlymas, o tai reikš apkarpimus ir kad e, išrinktoji komisijos pirmininkė turės su tuo susitaikyti. Na ir pagal tą scenarijų nebus ir naujų nuosavų išteklių. Savaime suprantama, tai labai blogai bus priimta čia parlamente, kalbant švelniai. Na ir e, tai netitiks dabartinės ir naujosios komisijos tikslų. Ar tada jau su taryba kartu imsite aiškinti mums, kad tai geriausias įmanomas susitarimas, ar sieksite ambicingesnio projekto ir spausite tarybą pradėti naujas darybas? ar jūs atvirkščiai spausite parlamentą ir e, privestė mus prie rizikos, kad reikės užsidaryti? Psichologija kalbam apie su, e, su, sugestiją. Na tie, kurie manęs nepažįsta, jiems galiu pasakyti, aš e, esu ne vien tik savo politinės partijos atstovas, bet ir tos minties šalininkas, kad stiklinė nebūtinai yra visuomet vien tik pustuštė, bet kartais ir puspilnė. Taigi būtina važiuoti valstybės narės, viešai kalbėti, būti nepatogiu. Ir įtikinti tas dviejojantis valstybės narės tam, kad būtų visiškai aišku, apie ką čia eina kalba nes manau, kad Europoje tarp gyventojų jaučiamas didelis noras investuoti į klimato apsaugą, į saugumą, į e, konkurencingai ateitį orientuotą ekonomiką, į mokslinius tyrimus – tas poreikis yra didelis. Sutinkama, kad reikia investuoti ir į paramą startuoliams. Ir to nepasieksi skirdamas mažesnį finansavimą. Ir todėl juk esame sąjungai. Ir aš manau, kad yra raudonų linijų. Negalėčiau įsivaizduoti, kad pavyktų pasiekti sutarimo, jei e, komisija pateiks savo pasiūlymus ir pavyks susitarti be jokių kovų, be jokių um, nuomenių skirtumų, bet aš vis dėlto esu optimistas. Mano manimo, stiklinė paprastai yra ne pustuštė, o puspilnė. Dėkoju, pasinaudosiu progą taip pat e, dar vieną problemą paminėti ir e, padaryti sąsąją tarp jūsų ankstesnio posto ir, dabar, ir naujojo, jeigu būsite patvirtintas. Daug kalbate apie ES pasienos, e, pasienio klausimus, migraciją, Balkanų strategiją. O kadangi ši komisija akcentuoja geopolitinius politikos aspektus, Ką Jūs galvojate apie e, dabartinį biudžetą ir jo suderinimą su ambicijomis veikti geopolitinėje plotmėje ir ypač e, kalbant apie kaiminystės politiką? Na, apie tai daug ką galima būtų pasakyti. E, dabartinė komisija yra pasiūliusi padidinti Relex biudžetą, jei teisingai pamenu, 25 procentais, e, būtų tris e, sritys e, išskiriamos. Viena iš jų Vakarų Balkanai, plėtra, pasiruošimas narystėje, antra kaiminystė ir trečia Afrika. Be jokios abejonės tai yra sritis, kur Europa ypatingai domisi jomis. Aš žinau, kad yra valstybių narių, kurias gal sunkiau įtikinti ir paaiškinti, kodėl to reikia, kodėl reikia investuoti Afrikoje. E, bet aš visada sakau, kad e, mūsų išorės sienų apsauga prasideda ne prie pat sienos, bet e, daug toliau eina kalba apie kiek, paramą kiekvienai Afrikos valstybei pasidaryti atsparesniai. Baigėsi mano minutė, e, penkis metus dirbęs e, šitoje srityje galėčiau daug pakalbėti, e, bet aš tik pasakysiu, kad tikiuosi, kad daug ko pasiekėme ir kad ta sėkmė tęsis ir ateityje. Dėkuoju, ponė komisarė. Dabar išklausysime biudžeto kontrolės kolegų ponas Cedokovski. Pone Prinkė, noriu užduoti Jums vieną klausimą, bet pradėsiu nuo bendros pastabos. E, biudžeto kontrolės e, komitete e, atrodo jūsų nematėme dar, bet suprantame, kad toks klausinėjimas nėra labai paprastas. Komisijos tarnybos ir institucijos pastaraisiais metais pradėjo nemažai tyrimų dėl finansinių nusikaltimų ir atliko analizę, kuri priveda prie e, teisinių veiksmų nacionalinių lygmenių. Komisija kaip tokia e, nepriklausomai prižiūrėjo tai, kaip naudojamas ES biudžetas. Mano klausimas būtų, kiek finansinių ir asmeninių išteklių ketinote skirti uh, tam, kad galima būtų ištirti ir audituoti netinkamą biudžeto panaudojimą valstybėse narėse. Uh, atsakingos institucijos tose valstybėse narėse dažnai e, neatsako už tokius e, dalykus. Ar ketinate stiprinti komisijos audito gebėjimus? Dėkui. First, Na, pirmiausia, tiesą sakant, per pasarojus keltą metų e, biudžeto kontrolės komitete buvau bent keletą kartų, gal ne biudžeto komitete, bet kontrolės komitete tikrai ir mielai tą praktiką tęsiu. Turiu taip pat pasakyti, kad šiuo metu Europos institucijose dirba apie 500 e, žmonių, e, kurie užsima auditu, 385 dirba OLAFE, e, taip pat Regio, Agri, ir kitose direktoratuose tokių žmonių yra nemažai. Ir aš manau, kad mes gana sėkmingai aptinkame pažeidimus. Bet taip pat norėčiau pasinauti progą ir pasakyti, kad e, e, visada labai dažnai mėgstame pakalbėti apie tą e, klaidų skaičių. Ir dažnai, kai kalbame apie klaidų skaičių, susidaro įspūdis, kad mes kalbame būtent apie sukčiavimą. Taip nėra. Jeigu pažiūrėsite į, e, į tai, e, kiek tikro sukčiavimo yra tarptų klaidų, slepiasi po tomis klaidomis, tai pamatysite, kad e, mažiau kaip vienas procentas. Bet žinoma, net ir kalbant apie klaidas, turi būti e, atliekamos tam tikros finansinės korekcijas. Kodėl e, išlieka klaidų rizika? E, todėl, kad iš tikrųjų kartais mūsų reglamentavimas yra pernelyg sudėtingas, pernelyg sunkus. Viena didelė problema yra supaprastinimas. Ir ta supaprastinimo mm, idėja, e, taip sakant, lydi mane per visą mano darbo laiką. E, girdėjome apie 80 e, atvejų supaprastinimui įvesti E, tai svarstama ir trialogo posėdžiuose, ir kitose dėrybose. E, ir visų tų e, pasiūlymų tikslas yra sumažinti klaidų lygį ir užkirsti kelią tam, kad galtiniai naudos gavėjai susidurtų su sunkumais. Taigi einame geru keliu, bet daug ką reikia dar nuveikti ir žinoma, kai kas priklauso ir nuo jūsų. Uh, kad trialogo dėrybose priimtumėte tą e, supaprastinimo savoką. Papildomas klausimas. Okay. Thank you very much for your explanation. E, dėkoju už paaiškinimus. E, antrasis klausimas yra susijęs su Olafu. Olafas yra institucija, e, kuri turi nepriklausomo tyrėjo reputaciją. Ar e, ši institucija ir toliau galės atlikti savo pareigas, jeigu Olafo tyrėjai palaipsniai bus e, perkeliami į Europos prokuratūrą, kuri ta, turės kitą svarbę užduotį. Na ir dar vienas klausimas dėl interesų konflikto. Pone komisarė, yra daug valstybių narių, kurios susiduria su didelėmis e, interesų konfliktų problemomis, kai kalbam apie aukšto, e, aukšto rango politikus. E, kaip Jūs matote tą situaciją, kaip Jūs reaguosite į, į šias problemas daugelį valstybių. Vieną minutę, kalbant apie Olafo personalą ir e, Europos parlamentą, tai e, jie privalės dirbti drauge, e, jie turi dirbti drauge, jūs tikriausiai turėjote galvoj, e, susitarimą, praeities susitarimą apie personalo perkelimą. E, tai buvo 2015 ar 2016 metais ir tai rėmėsi komisijos pasiūlymu dėl e, Europos prokuratūros ateities struktūros. Na, o dabar jau egzistuoja reglamentas po dėrybų. E, Europos prokuratūros struktūra šiek tiek pasikeitė, taigi ir personalą reikia koreguoti. Būtent taip ir atsitiko, e, dabar reikia, kad e, Europos prokuratūra pradėtų veikti, tada pamatysime, kokie yra tikrieji poreikiai, bet apskritai kalbant, Olafas e, dėl savo tyriamojo darbo yra labai svarbi institucija ir aš manau, kad taip išliks ir ateityje. Didžioji Olafo dalis liks Briuselyje. Manau, kad tai pagrindinė žinia. Aš norėčiau čia, nenorėčiau plėstis dėl laiko stokos. Dabar labai trumpai, jūs paminėjote ypatingą atveją, vieną atveją, mes žinome, kodėl e, finansinė žala padaryta Europos biudžetui, mes e, sustabdėme e, mokėjimus, įspėjome Čekijos valdžios atstovus, kad sąskaitų nebepateikinėtų, auditas atliekamas, gausime e, audito e, rezultatus e, gruodžio ir sausio mėnesį ir galėsiu Jūs informuoti apie tai. Dėkui, Klaudija Manda, mm, SND. Ačiū, gerbiamas paskaptasis komisijos nariai turėsite rūpintis tuo, kad įstatymo viršenybės mechanizmas būtų įtrauktas į kitą DFP kokių pastangų imsitės, kad šalis dialogas šio klausimu prasėtų kiek įmanoma greičiau? Antras klausimas. Ar, pas, ar jūs palaikysite parlamento siūlymą teikti paramą ES fondų lėšų gavėjams? Taip pat ar e, stiprinsite pastangas kovoti su korupcija ir e, mokesčių vengimu? Herr Kommissar? Ja, Um, es liegt jetzt ein Vorschlag auf dem. Na taip, pasiūlymas pateiktas dėl įstatymų viršenybės principo ir jo vykdymo užtikrinimo, e, kai panaudojamas europinės lėšas. Aš manau, kad tas pasiūlymas yra geras ir juo siekiama užtikrinti štai ką, kad jeigu kažkaip liečiamos europinės lėšos. Ir, ir tarkim, jeigu nėra užtikrintas lėšų surinkimas nacionaliniu lygiu, tarkim, PVM, kurio dalis skiriama europiniam biudžetui, tai tuomet reikia įsikišti. Na ir šiaip reikia pasirūpinti, kad galutiniai naudos gavėjai nenukentėtų, jeigu, tarkim, e, mūsų mokėjimai valstybei nariai būtų sustabdyti. Tai tuomet ta valstybė narė bus įpareigota ir toliau tęsti mokėjimus galutiniams naudos gavėjams. Štai tokią procedūrą savo ruoštų esame pasiūlę. Mulțumesc pentru răspunsuri și mai am o întrebare. Dacă put... Ačiū už atsakymą, turiu papildomą klausimą. Ar galėtumėte pažadėti, kad įstatymo viršenybės mechanizmas bus taikomas vienodai visoms valstybėms narėms. Tai yra tai, kas leidžiama kai kurioms valstybėms narėms, turėtų būti leidžiama visoms valstybėms narėms. Tai taip pat, kas draudžiama kai kurioms turėtų būti draudžiama visoms. Taip, visiškai sutinku. Ir labai pasitarnautų štai kas. Liepa ar birželio mėnesį komisijoje buvo nuspręsta, kad ateityje įstatymų viršinybės principo taikymas bus atlieka vertinamas visose valstybės narėse tam, kad e, nesusidarytų įspūdis, kad vienas valstybės narės traktuojamas geriau, kitas praščiau. Ir kadangi jau turiu nemankai, nemažos patirties, tai beje, kaip regionų komite, komisaras su Oliren, tuometiniu kolega, prisidėjome prie to, kad toje šalyje, kuri nesilaikė mokėjimų į biudžetą įsipareigojimų, jai buvo pagrasinta sustabdyti mokėjimus iš struktūrinių fondų. Tokia galimybė egzistavo ir labai svarbu štai kas, kad remiantis tuo konkrečiu atveju mes parinkime formulę tam, kad būtų aišku, kaip, pavyzdžiui, ateitie taikyti tokią procedūrą ir taip išvengti įspūdžio, jog vienos valstybės narės traktuojamas geriau, kitos praščiau. Ir šiaip jau nepriklausomai nuo valstybės narės dydžio, narystės senumo, jos turi būti traktuojamas vienodai. Dėkoju. Ir dabar e, išrinių frakcijos pasakys pone Martina. Pon, Ponas Martin Dlebajova. Katalina Kši. I'm really sorry, I thought it. I'm sorry. I'm sorry. No, Katalin Kši. <laughs> sorry. Thank you. I would like to focus on simplification. Dėkui, norėčiau sustelkti e, ties e, supaprastinimu. Kiekvieną kartą kalbėdama su rinkėjais, uh, E, tai e, dažniausiai išgirstamas dalykas yra, kad pernelyg daug biurokratijos, ilgas svarstymų laikas ir labai griežti kriterijai dalyvauti programuose. Ir tai trukdo žmonėms pasinaudoti sanglaudos fondams. Ir todėl e, pažeidžiamiausiams grupėms Pavyzdžiui, kaimo vietovėse tai labai apsunkina galimybės jais pasinaudoti. Mes girdėjome dabar, kad e, pradės galioti e, principas vieną patvirtinam, vieną panaikinam. Aš manau, kad e, jeigu mes ES fondus padarysime prieinamesnius, tai uh, E, praktikoje e, priartins mus prie ES piliečių. Kokiu konkrečiu priemoniu ir kokias priemonės ketinate tam panaudoti? Jūs visiškai teisi. Yra daug šalių, kuriuose net vyriausybės nebenori paramos iš struktūrinių fondų, nes pernelik viskas sudėtinga net ir nurodoma įmonėms, kad pernelik sudėtingas tokių lėšų gavimas. Na, yra skirtingos perspektyvos. Mes galėtume pasiūlyti supaprastinimą ir, pavyzdžiui, struktūrinių fondų veiklos rytyje kitam periodui galėtume pasiūlyti, tarkim, 80 priemonių ir tikiuosi, kad e, visos 80 priemonių išgyvent darybas, na ir jau tai leis supaprastinti e, lėšų skirimą. O kitas dalykas būtų štai koks. Visose e, valstybėse narėse yra, yra tendencija dėl um, papildomų kontrolių, reikalavimų nustatymo, kas viską apsunkina. Taigi reikėtų įvardyti abi problemas ir ties jomis dirbti. Tam, kad galutiniams naudos gavėjams tikrai būtų lengviau gauti finansavimą. Nes vienas dalykas yra, tarkim, e, fiksuotos sumos ir Na ir, pavyzdžiui, galima numatyti lėšų ir ribas iki 5 milijonų, e, galima teikti paramą virš 5 milijonų, ne, bet e, šiaip reikėtų viską supaprastinti. Papildomas klausimas. Dėkoju. E, biudžeto kontrolės komitete mes e, esame atsakingi už tai, kad e, lėšos būtų teisingai išleidžiamas ir pasiektų naudos gavėjus. Tad kokie bus jūsų konkretų žingsniai, kad naudos gavėjai susidurs su e, tikrų supaprastinimu e, tuo pat metu, kad nesumažės sukčiavimo rizika. Ar paminėsite kelis konkrečius žingsnius? Vėlgi, aš ką tik e, išvardinau, ką mes siūlome, tai atitinka būtent tai, ko jūs prašote. E, ir tiesiog e, nuolankiai norėčiau štai ką pasakyti pereitą kartą, kai aptarinėjome struktūrinius fondus ir jų reglamentą, surengėme 73 politinius dialogus ir ne vienas iš jų neprisidėjo prie supaprastinimo. Tai mano prašymas būtų vienintelis. Laikykite savo pažiūrų, savo tikslų, dirbkime drauge, kad mūsų pasiūlymai dėl e, didesnio supaprastinimo išliktų, kad jie būtų gerbiami ir e, kad E, mes e, pabandytume drauge e, neleisti valstybėms narėms dar, kabutėse, pagražinti tuos reikalavimus. Pone komisarė, dabar žodis Petri Savama. You, chair, all, my... Ačiū pirmininkė. Ir visų pirma noriu atsiprašyti kolegės ponios čia. Dirbdamas biudžeto komiteto nariu jau pripratau, kad e, kaip sprendžiami biudžeto e, klausimai ir aš pasižiūrėjau į pasisakančiųjų sąrašą ir mačiau, kad ponė Dlabajova yra sąraše prieš mane, todėl aš nesiklausiau, kam pirmininkė suteikinėjo žodį. Atsiprašau dėl to. E, mano klausimas jau buvo užduotas, nors mes turėjome susitarti, kas ko paklaus ir įstatymo viršenybės klausimas buvo keltas jau keletą kartų. Todėl noriu paklausti štai ko. E, noriu pratesti biudžeto komiteto pirmininko klausimą. Jis e, uždavė labai svarbų klausimą e, ir mes visi nusipelnome atsakymo į jį. Ir nors jūs nemanote, kad DFP rezultatas bus mažesnis, žemesnis nei komisijos pasiūlymas, gali taip nutikti, kad galutinis rezultatas bus beveik, suma bus beveik ta pati. Ir aš norėčiau konkretaus atsakymo į klausimą, ko galime tikėtis iš jūsų kaip sąžininko tarpininko tokioje situacijoje, kai visi žinome ir suprantame, kad iššūkiai mums iškylantis kad ne, nebus įmanoma tų iššūkių atremti su bent kiek mažesniu biudžetu, o dabar pas, pastiktas komisijos pasiūlymas ir taip yra kuklus. Galiu pažadėti, kad galite tikėtis, jog per kitus porą mėnesių didžią dalį savo laiko, beveik visą savo laiką nes e, turiu ir kitų užduočių, skirsiu ne tik e, dėryboms Briuselėje, dėryboms tarp jūsų ir pirmininkaujančios valstybės ir tarybos. Rengiuosi vyk, lankytis valstybėse narėse, kalbėti su uh, darbuotojais, uh, val, vals, vyriausybių atstovais. Uh, Negaliu garantuoti konkretaus rezultato, paminėti kažkokio procento ar skaičiaus, bet padarysiu viską, kad bent jau būtų pritarta dabartiniam komisijos pasiūlymui, nes tai yra minimalus reikalingas kiekis. Kita vertus, svarbu ne tik pinigai, svarbus ir kiti reikalai. Jūs teisingai paminėjote nuo savuosius išteklius. Tai labai svarbu netgi Graikijoje lankstumo E, aspektas yra svarbus, tai susijęs su įstatymo viršenybė. Atsiprašau, turime padidinti lankstumą. Manau, kad svarbiausia e, būtų kalbėti su piliečiais ir paaiškinti, kodėl reikia tokio biudžeto. Günteris Oettingeris visada sako, kad jeigu galėtum panaudoti 100 eurų, 50 eurų turi sumokėti valstybei o 40, 49 eurai pasilieka valstybės biudžete ir tik vienas euras yra atiduodamas ES biudžetui. Visose politikos rytise, kurių reikia ir kurių prašo mūsų piliečiai, būtent tai turime daryti ir būtent tai aš rengiuosi daryti. Manau, kad tai yra Taip elgesi sąžininkas brokeris, tarpininkas, kuris pasakoja žmonėms, apie ką eina kalba ir kas nutiks, jeigu nebus patvirtintas reikalingo dydžio biudžetas. Nes tai Europos biudžetas. Ir panaudodami tą vieną procentą lėšų mes e, rūpinamės, gyvename tik, ne tik Europos politiką, bet ir e, tikriname, kaip valstybės narės įgyvendina politinius planus, todėl reikia dėti visas pastangas kad būtų patvirtintas tinkamas biudžetas. Bet būtų nerimta iš manęs pažadėti konkretų skaičių. Bet galiu pažadėti, kad aš padarysiu viską ir kad nenulstamai dirbsiu, kad būtų patvirtinta tai, ko mums reikia. Papildomas klausimas, ponos Kurts. Nes paprašyčiau trumpai. Ačiū. Mano e, papildomas klausimas susijęs su pirmuoju. Aš jį taip suformuluosiu. Ar pažadate e, biudžeto kontrolės komiteto nariams parlamente, kad jūs kruopšiai išanalizuosite OLAF poreikius bei jūsų kauptą specialiųjų tyrimų patirtį? E, kad jie gautų pakankamai lėšų ir galėtų dirbti šiame mieste, o nebūtų e, išsiusti į Liuksemburgą. Taupydamas laiką atsakau taip. Pone komisarė, dėlus atsakymas. Toliau. Izabel Garcia Munoz. Antroji šefė, taip sakant, iš biudžeto kontrolės komiteto. Į. Pone pirmininkė, aš čia viena iš svarbiausių būsimojo biudžeto komisaro užduočių prižiūrėti komisijos darbą ir rūpintis es finansinių interesų apsauga. Šią prasme socdemų frakcija e, sveikina jūsų pasižadėjimus e, pateiktus atsakymuose raštu ir tai, taip pat ir dėl biudžeto lėšų išieškojimo po Olafo tyrimų bet ar galėtumėte papasakoti, kaip rengėte stiprinti komisijos gebėjimus, rūpintis tinkamai e, es finansiniais interesai valstybėse narėse, kurios ne. ne pareiškė noro prisijungti prie Europos prokuratūros. Taip pat socdemai mano, kad iš gal, kad yra pernelik ankstyvas siūlymas komisijos išplėsti prokuratūros įgaliojimus. Uh, E, svarbiausia užtikrinti tinkamą Europos finansinių interesų apsaugą. Tai prokuratūros svarbiausia užduotis. Ar nemanote, kad reikėjo nežengti šio žingsnio ir neplėsti prokuratūros įgaliojimų, kol ji neįvykdė šios svarbiausios jai numatytos užduoties? Um, honestly, I don't know if I have rightly understood. Tiesą sakant, ne, nežinau, ar teisingai supratau jūsų klausimą, bet jeigu eina kalba apie Europos prokuratūros e, struktūrą ir apie Europos prokuroro pareigybę, tai e, žinoma, e, gaila, kad ne visas šalis prisijungė prie Europos prokuratūros. Aš tikiuosi, kad kai kurios neužilgo prisijungs tokios kaip Švedija ir galbūt ir Danija ir parodys gerą pavyzdį kitiems. Su kitais dar turime dirbti, <clears throat> bet vis tik jau Olafo dėka mes galime saugoti savo finansinius interesus. Žinoma, Europos prokuratūra yra žilk, žingsnis į priekį, numatantis tarp valstybinį bendradarbiavimą. Gerai e, bus tą prokuratūrą turėti, ji kol kas nėra tobula, bet labai svarbu, kad ji pradėtų veikti e, nuo 20 metų sausio 1, o tada žiūrėsime, kaip viskas vystysis ir e, mano būsimas e, galimas e, kolega, ponas Reinders, apie tai kalbėjo jo klausimuose vakar. Tvarkoj, tada papildomas klausimas. Sakėte, kad negalima taiksyti su tuo, kad tik, tik kai kurios valstybės prisijungia prie prokuratūros ir kad reikia, Europos prokuratūros ir kad reikia e, tas valstybės taip pat įtraukti pakartosiu anksčiau užduotą klausimą, kurį neatsakėte. Kalbant apie prokuratūros, Europos prokuratūros įgaliojimų išplėtimą, ar sutinkate, kad nereikėjo to daryti, nereikėjo išplėsti jų kol prokuratūra nepademonstravo, kad gali našiai e, atlikti svarbiausią įpatikėtą užduotį - ginti ES finansinius interesus. Sorry, I didn't understand. Atsiprašau. E, nespratau antros jūsų klausimo dalies. E, pirmą kartą, kai paklausėte. Taigi, e, Europos prokuratura dabar turi tam tikrus įgaliojimus, kiek suprantu, yra minčių ir išrinktoji pirmininkė pasiūlė kai kurių minčių dėl uh, prokuratūros ateities tikslų. Didie Reinders vakar e, sakė, kad pradėkime dabar svarstyti, mąstyti apie būsimas prokuratūros užduotis, o tada e, pažiūrėjus, ar e, iš tikrųjų prokuratūra veikia e, veiksmingai, efektyviai, atsižvelgiant į e, galimas e, tolesnės užduotis, galbūt tada mes galėtume e, numatyti papildomas užduotis. Dabar kalbant apie tų valstybių narių, kurios dar neprisijungia įtikinėjimą, tai žinoma, aš negaliu jų įtikinti, bet nepraleisiu galimybės tai padaryti Aš manau, kad e, tų, kurie ne, neprisijungia EPO, galvojant apie jų e, reputaciją, tai neprisijungimas e, jų reputacijos ilgesniai perspektyvoje nepastiprins. Dėkui žodis ponui Mikulaš Peksa, Žaliųjų frakcija. Uh, Komisijos nariai, visų pirma, ačiū, kad atvykote pas mus e, atsakyti į mūsų klausimus. E, mano klausimas bus apie EIB e, ir Europos audito rūmų santykius. Pagal ataskaitas ir susidarimus tarp e, investicijų banko ir audito rūmų, e, kurie galioja nuo 16 iki 20 metų, limituoja mm, tokių auditų galimybę. Ar galvojate, kad e, nereikėtų pašalinti tas kliūtis? kad Europos audito rūmai galėtų pateikti ataskaitą Europos parlamentui ir uh, Europos piliečiams be, visą vaizdą e, apie Europos investicijų banko investicijas, finansinius interesus, e, kuriuos tas bankas e, valdo. Herr Kommissar. I understand your question. Suprantu jūsų klausimą. Žiūrėkite, Europos investicijų bankas e, yra europinė institucija, bet jos e, savininkės yra valstybės narės, e, jos turi savo reglamentavimą, negaliu kalbėti jų vardu. Ir tai e, valstybių narių, narių reikalas nuspręsti, kas jų manimų būtų naudinga, kalbant apie auditą ir ar auditorumai turėtų audituoti EIB tai, tai čia ne mano uždavinys e, veikti visuomenės nuomonę šią temą. Kitas dalykas, dėl kurio jūs galiu patikinti, jeigu EIB naudojasi ES pinigais tam tikriems projektams, tai auditorumai turi galimybę audituoti tuos konkrečius projektus. Atsijin dank, follow up. Pildomą klausimą dabar galite užduoti. Ačiū. Ačiū už tai, kad atsakėte bent jau tokiu būdu. Europos investicijų bankas keičia savo e, politiką, paskolų teikimą politiką ir įtraukia finansavimą projektams susijusiams su klimato kaita. Ką tai reiškia? Ar reiškia, kad E, dujų gavybos, taip pat kalna, gam, gamtinių medžiagų išgavimo projektai galės būti finansuojami. Na, aš manau, kad labai tikėtina, kad EIB dalyvaus e, sąžiningo perėjimo, sąžiningos pertvarkos fonde su savo finansiniais ištekliais. Tai vienas dalykas, kitas dalykas galėtų būti atsisakyti teikti paskolas, garantijas, finansinius produktus tokiems projektams, kurie apima energijos e, generavimo įrengininkus, jeigu energijos gamybai naudojamos anglis arba lignitas. Yra nu, nu, nu, nu gairės į ką investuoti ir, ką, ir į ką neinvestuoti. Manau, kad per kitus porą mėnesių kalbėsime su EIB atstovais ir tarsimės, kaip pereiti prie ekologiškesnių projektų, ekologiškesnio kelio Europoje. Ir mes nešime savo indėlį iš naujo apibrėžiant jų, um, jų, jų politiką, jų, jų veiklos politiką. Adinolfi. Ačiū. Toliau žodis Matėjo Aldinolfi. Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiamas paskirtasis komisijos narys. Šiandien labiau nei bet kada Europai reikia priimti esminius sprendimus, kurie paveiks ir daugiametę finansavimo programą. Kas svarbiausia, kad Europa ateitie išliktų Europos tautų namais, užtikrintų jų suverenumą ir nepriklausomumą. Ar kita vertus ES taps elitiniu klubu ir gyvens savo burbulę? Svarstote galimybę įvesti naujus mokesčius piliečiams, taip pat e, keičiate įstatymo viršenybės koncepciją ir apybražas Taip pat noriu paminėti EIVT ir jos veiklą. Kaip galite pateisinti lėšų švaistimą, kai visų pirma reikia taikyti subsidiarumo principą. Milijonai ES piliečių e, reikalauja, kad būtų e, kiek įmanoma mažiau klaidų biudžeto lėšų panaudojama. Kokį atsakymą jiems turite? Ką čia begaliu atsakyti? Europos parlamente yra daug išrinktųjų parlamento narių, kurie turi užduotis ir įpareigojimus įnešti savo indėlį, sudarant biudžetą, užtikrinant jo kontrolę. Na ir tai aišku parlamento prerogatyva. Kitas dalykas, aišku, yra subsidarumo principas kuris beje yra įtvirtintas ir Lisabono sutartyje. Taigi, taigi, negalima čia dabar apie tai kalbėti, kad ES ar komisija taptų nepe, nematerialiai kažkur kibotų toli, pakibus virš Europos, būtino jos atitrūkusi. Ne. Yra aiškius užduotis ir sudarant kitą daugiametę perspektyvą, sudarant biudžetą, galima bus ir aptarti, kokias užduotis geriausia atlikti vietos, regionų, nacionalinių, europinių lygių. Ir aišku, tai atsilieps ir biudžetui ir pagal biudžetą numatomams priemonėms. Ir aišku, jūs kaip parlamento nariai galėsite įnešti savo indėlį, užtikrinant, kad viena vertus, panaudojant europinės lėšas, būtų užtikrinta europinė pridėtinė vertė, kita vertus būtų gerbiamas e, subsidarumo principas. Papildomas klausimas. Grazie. Signor commissario, lei ha detto più. Ačiū. Komisijos nariai, jūs nekartą sakėte, kad jūs remiate Europos piliečius. Bet ar suprantate, kad piliečiai susiduria su įvairiausiais, su, su, su, su spaudimu iš įvairiausių pusių dėl trejato priimtų sprendimų, kai kam netgi sunku sudurti galą su galu ir, ir turėti ko pavalgyti. Daugybė metų buvo išvaistyti, nesijimant priemonių uh, bandant spręsti esminės ekonominės problemas. Pabrėžkime tai, kad parlamentas turi tris darbo vietas e, - Briuselį, Strasbūrą ir Luksemburgą. Tai pinigų švaistimas. Kada nustosite šitaip švaistyti pinigus ir pradėsite rūpintis tikraisiais paprastų piliečių poreikiais? Tai juk ir yra Europos esmė. Tai kad ne viskas sprendžiame sutelkiama Bruselėje. Mes atstovaujame visoje Europoje, nes jeigu viskas tik Bruselė, tai po to visi sako, tai Bruselis, Bruselis Europos Sąjunga. Ne, nepriklausomai, kur mes esame, kaip atstovai, mes visi atstovame Europos Sąjungai. Ir čia turiu galvoje ne vien tik tais komisijos narius, parlamento narius, net ir merai mūsų miestuose, miesteliuose yra ES atstovai. Todėl labai svarbu, kad kur be būtume, mūsų biurose, mūsų darbo vietose būtų akivaizdu, kad Europa yra labai įvairialypė ir kad Europa nėra sutelkta tik tai į kažkokią vieną konkrečią vieną vietą. O tai, kad a, jūs man užduodate klausimą itališkai, aš atsakau vokiškai, kiti klausosi savo gimtają kalbą, tai tai yra irgi Europos pasiekimas, kuriuo turėtume didžiuotis. Taigi tai yra Europos stiprybė, išplaukinti jos įvairovės. Tai turėtume puoselėti ir sutikime su tuo, kad tai šiek tiek kainuos. Nes manau, kad galiausiai tie kaštai atsiperka, nes to pasakoje daug daugiau piliečių jaučiasi susijęs su Europą, nes jie pas save vietoje gali turėti sąlytis Europą per agentūras, per Europos atstovybės, per biurus ir tai leidžia įveikti tą nuomonę, kad Europa egzistuoja tik Briuselėje, nes Europa egzistuoja visur. Sofija Pelletier, Fantagūė frakcija. Skutinį klausimą uždavė biudžeto kontrolės komiteto narį. Auf Französisch sprechen. Um, monsieur. Stadler. Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, buvo nekarta paraginta peržiūrėti e, aukštų pareigūnų skirimo procedūrą, raginant užtikrinti didesnį skaidrumą ir lyčių lygybę. Šioje srityje jūsų pirmtako pasiūlymai pateikti šio klausimu nebuvo tenkinantis. Ir ar jūs taip pat manote kaip ris, kad nieko nereikia peržiūrėti, arba kaip jūs paaiškinotumėte tai, kad, kad komisija atsisako atsiskaityti e, vieninteliai demokratiškai renkamai e, es institucijai parlamentui, tai, ne, taip pat ir e, ombudsmenės, ombudsmenės patiktus klausimus nebuvo atsakyta. Also, ähm, glaube, dass, äh, das schreib... Manau, kad pono Oettingerio kolegos ir draugo raštas Envi komiteto pirmininkui yra geras pagrindas mūsų um, ehm, tolmesnės politikos plėtojimui ir skirimų politikos plėtojimui. Na ir sutinkamai su tuo tęsime mūsų vidinius apmąstymus Taip, artimiausių metų pasirūpinsiu tuo, kad būtų parengta mano uh, personalo politika, kurie apims daugiau temų, kas dar nėra pilnai aptarta, bet čia tikrai reikės nemažai padirbėti šią srityje. Na ir atliekant šitą darbą, be kita ko, reikės apsvarstyti ir e, darbuotojų į vadovaujančias pareigas skirimą. Dėl vyriausių priežasčių esu už tai, kad, kad, tai, kad tais atvejais, kai tai prasminga, reikia surinkti viešuosius konkursus, tačiau kita vertus e, pagal darbo tvarkos taisyklės septintas straipsnį reikia užtikrinti sklandų, skaidrų pereimą, tačiau vis dėlto reikalinga ir atitinkama strategija, su jumis sutinku. Ah, pardon. Uh, Excusez-moi, je suis une nouvelle. Follow-up, that was me, yes. <laughs> Pildomas klausimas, prašau. Iš jūsų atsakymo aišku, kad jūs neatsakingas už ankstesnės komisijos veiksmus, bet jūs bu, buvote, esate tos komisijos nariu. Noriu paklausti, ar sutinkate, kad politinio patarėjo skirimas į aukšto rango darbuotojo postą, administracijos postą gali šokiruoti piliečius. Uh, turiuomenį e, komisijos nuoja generalinio sekretoriaus skirimą. Ombudsmenė išsakė siūlymą, kad parlamentas turėtų pateikti savo vertimą tokio kandidato. Noriu priminti, kad kandidatai į generalinio sekretoriaus postą turi būti teikiami e, bešališkai, nepriklausomai. E, Ar jūs e, imsitės priemonių, kad tokia situacija nepasikartotų? Na, nebijoju, kad parlamente visi aspektai buvo intensyviai aptarti, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką. Pagal labai vienareikšmės taisyklės ir nuostatas dėl to, kaip naudoti šias nuostatas, na, tai visą tai, aišku, buvo labai nuodugniai aptarta. Nuo kalbant apie personalo politiką, tai Lisabono sutartį yra atitinkamų nuostatų, pagal kurias kiekviena e, institucija gali nepriklausomai priimti sprendimus tai aišku reikia gerbti. Nors, aišku, skirimas į aukštas pareigas, bent jau Briuselis susilaukia daug dėmesio. Ir ateityje, aišku, reikės ypatingai griežtai laikytis e, darbo tvarkos taisyklių įstatų. Thank you. <laughs> Thank you. Um, I... Dėkoju, dabar aš perimsiu e, pirmininkavimą. E, Liko du klausimai iš jūri komiteto narių. Taigi pirmąjį užduos Karolin S. Dalter, EPP frakcija. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, paskirtasis komisarė. Na, kaip ankstesnė ankstesnė teisėja ir jūrių komiteto narė, norėčiau aišku kalbėti apie įstatymų viršenybę, gal nesileisiu dabar į klausimus, tačiau gerai, kad būtų nuodugniau aptariamas e, šis aspektas, be kitako ir daugiametės finansinės programos kontekste, tam visiškai pritariu. Dar turiu ir kitą klausimą dėl skaitmeninimo. Viena iš jūsų užduočių bus pilnas Europos komisijos skaitmeninimas. Uh, Na, jūs geriau išmanote nei kas nors iš mūsų čia, kaip viskas atrodo Europos komisija ir tikriausiai įsivaizduojate, kiek pasistumė prieki skaitmeninimas komisija. Todėl norėčiau pasidomėti, e, kokie jūsų vertinimo e, darbų barai komisijų skaitmeninti, kokiuose srityse dar to trūksta ir kiek reikės finansinių lėšų tam, kad e, būtų uh, komisijos darbuotojams suteikti skaitmeniniai gebėjimai. Na, aišku, niekas nebedirba vien tik analogiškai. Na, skaitmenimo gylis, aišku, skiriasi ir yra galimybių gerinti padėtį, sutinku. Šiaip jau suma sumarom padaryta pažanga, tačiau pirmiausia išvelgiu štai kokią problemą. Labai skiriasi informacinių technologijų sistemos. Na ir ateityje ir jau beje kompetitinga generalinė direkt, direkt kiekvienas direktoratas jau dirba ties harmonizavimo, nelaukia, kol ir aš ateisiu ir čia savo žodį tarsiu. Na, o tam, na ir kalba eina ne vien tik tais apie komisijos darbo skaitmeninimą, ne, tikslas yra užtikrinti saveikumą su valstybinarių institucijomis. E, na, tiesa, šiandien dar apie tai nekalbėjome, tačiau daugam rūpi, ar galima paspartinti biudžeto įvykdymo patvirtimo procedūrą. Tai priklauso nuo vyriausių veiksmų, veiksnių, bet be kita ko ir nuo to, ar valstybės narės sugebės greičiau pateikti atitinkamus uh, duomenis. Na ir jeigu bus užtikrintas skaitmenimas, bus pagerintas ir saveikumas. Ir to pasakoje uh, ne kitų metų uh, mm, nuo, mm, balandžio, kovo mėnesį bus patvirtintas biudžeto vykdymas, bet tai bus daroma sekančių metų rudenį. Na, kitas tas pats pasakytin ir apie apmokymus, kvalifikacijos kelimą. Pavyzdžiui, video komunikacijos priemonės. Tai ir apie tai reikėtų apie tai kalbėti nes aišku, neretai susidurime su problema, kai trūksta patalpų posėdžiams ir tuomet uh, nepadengiamas susitikimų poreikis, bet pavyzdžiui, naudojant uh, uh, video technologijas, gal galėtume uh, nebevykti susitikimus, išvengtume tarnybinių kelionių. Aš labai entuziastingai dėl to nusiteikęs. Ar turite papildomą klausimą? Kaip biudžeto komisaras bus atsakingas ir už komisijos biudžetą ir tam, kad būtų tinkamai sprendžiami įvairūs iššūkiai, reikia reikalingi tokie pareigūnai, kurie būtų kvalifikuoti, kalbėtų daug kalbų, būtų užtikrinta lyčių lygybė, bet ir geografinė pusiausvėra. Pavyzdžiui, 19 metų statistiniai duomenys rodo, jog 1,7 e, procentai gyventojų gyvena Austrijoje, tačiau dirba 1,5 procentų uh, komisijoje, o Belgija tuo tarpu yra didelis atrotrukis, lyginant gyventojų skaičių ir kiek gyventojų dirba komisijoje, Vokietijoje ir atvirkščiai. Taigi, kaip Jūs vertinate šią situaciją ir kaip galima būtų pagerinti sistemą tam, kad ir um, pareigūnų sudėtis geriau pareigūnų uh, sudėtis geriau atspindėtų um, geografinę pusiausvyrą. Na, aš jau minėjau, kad uh, uh ateirmiausia ateitie ketiname parengti uh, personalo naują strategiją, kurie apims įvairius elementus, bet be kita ko bandysime atsižvelgti į tą faktą, kad e, dešimt valstybių narių yra nepakankamai atstovaujamos, ypač aukštesnėse pareigose. Ir stengsime sužtikrinti, kad tokios pareigos tapti patrauklesnėmis. Na ir, pavyzdžiui, pirmas iki einant pareigas pagal kadenciją, pastebėjau, kad mūsų mm, bendra šalis nėra mm, tinkamai atstovaujama atitinkamoje Briugės kolegijoje ir tikriausiai čia yra daug e, kolegų, kurie. E, žino, kad mm, tiesą sakant, nelabai norima išvykti iš savo šalies, nepatrauklu vykti Briuselį, Taigi reikėtų didinti darbo komisijoje patrauklumą, užtikrinti geografinę pusiausvyrą. Na ir gal būtų prasminga ir nacionaliniu lygiu renkti specialius konkursus tam, kad ta, geogra ta nepakankama geografinė pusiausvyrą ateityje būtų išspręsta. Dėkuoju. Paskutinis klausimas. Jackie Jones iš socialdemokratų frakcijos. Noriu padėkoti, kad atvykote. Labai ačiū ponė Hanai. Ačiū, kad išplėtėte savo atsakymą raštu, kalbant apie lyčių lygybę. Paminėjote taip pat ir įstatymų viršenybės principą E, jūs e, e, iš tiesų sakant, vietoj to, kad mažiau uždirbtumėte, daugiau padarytumėte, kalbant apie lyčių lygybę, žadate daug daugiau. Pone Pelie, Vana, kiti kolegos uždavė panašius klausimus, o aš suformuluosiu taip. Jūs paminėjote, kad savo šalyje teigiamai žiūrite į teisiškai saistančias kvotas dėl lyčių lygybės. E, ką jūs ketinate nuveikti, dirbdami drauge su parlamento darbo grupe šią linkmę ir su socialiniais partneriais? Na, aš paminėjau konkrečią iniciatyvą, kurios ėmiausi prieš 12 metų, kai e, buvau atsakingas už universitetus, kai pamačiau, kad komitetai, kurie skirsti e, katedrų vadovų postus, e, E, neatsižvelgia į tai, kad e, tarp kandidatų atsirastų pakankamai daug potencialių kandidačių moterų, profesorių. Ir tada e, mes prieėmė sprendimą dėl tokių komitetų narystės, pakeitėme tų komitetų formavimo sąlygas Ir aš galvoju, kad e, toks e, principas galėtų būti panaudojamas čia ir Briuselėje, jeigu to dar nėra. Aš manau, tai pakankamai konkretus pavyzdys, kaip mes galėtume pasiekti lyčių lygybės, pagerinti situaciją. Kitas dalykas, e, man atrodo, kai kurie iš mano kolegų šių metų vasaro mėnesį pasiūlė iniciatyvą, kuri maždaug skamba taip. Nėra, nėra darbo grupės, jeigu nėra joje ne vienos moters. Kitaip sakant, grupėje turi tinkamai būti atstovaujamos moterys. Žinoma, ir atvirkščiai galima pažiūrėti, jeigu kalbam apie tikrą lygybę. Taigi, jeigu vien pažvelgsime į skaičius, kalbant apie personalą komisijoje, tai, man atrodo, čia pasiekime e, ženklios pažangos per pastarusius penkis metus. Labai spūdingą skaičių matome, jeigu pažiūrėsite į vidurinę e, valdymo grandį, tai dabar 44 procentai berots yra moterų. Ir tai nuo 95 metų e, išaugo 25 procentai procentais. Taip pat matome, kad komisijos tarnybose dabar pradeda dirbti daug daugiau moterų ir tai su laiku reikš, kad vadovavimo grandise bus daugiau moterų. Taigi dabar turime jau ko gero 41 procentą maždaug. Papildomas klausimas. Hmm, Jackie Jones. Uh, Ačiū už kai kuriuos atsakymus. E, Kvotas galbūt yra vienas iš būdų e, žengti į priekį. Na, o dirbant su neformaliaja darbo grupe mes galėtume kalbėti apie tarnautojų ir e, kontraktininkų darbo sąlygų patobulinimą. Ir aš tikiuosi, kad jūs konsultuosite su socialiniais partneriais ir ar įsipareigotumėte per e, pirmąsią savo šimtą darbo dienų tuos pasiūlymus visus įgyvendinti. Pagunda didelė, nežinau, ar galiu e, visą tai padaryti per artimiausią šimtą dienų. Turime labai daug svarbių diskusijų, tame tarpe ir dėl biudžeto, dėl DFP. E, Mano patirtis e, rodo, kad e, daug pagal kontraktus dirbančių žmonių yra puikų specialistai, e, po, po septynių metų jų, jų kadencija baigėsi ir labai gaila, kai jūs prarandate didelės patirties turinti žmogų. Tai tokia yra problema, turiu tokios patirties ir galvoju dabar, kaip galima būtų tai pakeisti, kokie finansiniai ir, ir, ir kito, kokios finansinės kitokios pasiekmes to būtų, bet tai tikrai problema, kurią verta spręsti. Tačiau the... padėkoti nariams už klausimus, o paskirtam komisijos nariui už atsakymus. Ir dabar žodis jums, baigiamajam pasisakymui. Mm, pone, paskirtasis komisijos nary, neviršykite penkių minučių. Suprantu, ponė pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Jei kai kuriais atvejais kalbėjau ilgiau. Ne tik norėjau įrodyti savo išmanimą, bet ir pademonstruoti entuzijazmą, atsidavimą. Ir um, esu entuziastingai nusiteikęs dėl to, ką galėsiu nuveikti ir ką reikia padaryti. Uh, Noriu padėkoti Jums už tai, kas, mano galva, buvo neklausimas, o vaisingas pasikeitimas nuomonėmis apie tai, ką reikia padaryti, ypač per artimiausius du mėnesius. Galiu Jūs patikinti, e, galiu rodyti, parodyti, kaip dirbau pas pasruosius dešimtį metų. Atsiprašau, kad čia taip ilgai jau esu, bet pažadu ateityje E, palaikyti kontaktus su parlamento nariais. Kai kurie iš jūsų mane pažįstate jau dešimtį metų, nes kai kurie čia yra jau daugiau nei dešimtį metų, nes e, noriu pasakyti, kad atvirų durų politika e, galioja, galite pas mane užsukti. Pasižadu dirbti smarkiai mūsų bendrų tikslų labui. Kaip supratau, šiandienos diskusijų mūsų nuomonės sutampa dėl nemažai dalykų. Esu atsidavęs Europos Sąjungai. Netaip mėgstu kalbėti apie Europos biudžetą. E, mes esame labai toli nuėję, todėl nenorėčiau kalbėti apie Europos projektą. E, mes e, turime puikias institucijas. Man patinka dirbti čia, patinka dirbti su jumis e, piliečių labui ir niekada negalime pamiršti, kad dirbame jų labui. Ir kalbėdamas apie tai, tikiuosi, kad man pavyko jūs įtikinti, kad būsiu patvirtintas komisijos nariu ir aš tikiuosi E, labai naudingo ir našaus penkių metų bendarbiavimo jūsų piliečių labui. Ačiū. This, uh, meeting, Tuo baigiame mūsų posėdį. Ačiū visiems, bet koordinatoriai dar savo e, darbo nebaigė ir jie apie tai žino.